Ja, schönen guten Tag, ich begrüße Sie. Labadiena, sveiki atvykę į paskutinį posėdį prieš atostogas, tai yra transporto ir turizmo komiteto posėdis. Dėl darbo atvarkės turite kokių nors pasiūlymų, pakeitimų, ne? Protokolo patvirtinimas Birželio 16 dienos posėdžio protokolas, jis yra tvirtinamas energijos sąjungos duomenų rinkinys ir protokolas Vikunen yra pranešėjas ir Ekhaut, eh, pirmiausia, Virkunen, suteikiu žodį jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir visiems transporto komiteto nariams. Turime 56 pakeitimus Mm, parengėme septynis kompromisus. Buvo tikrai e, puikiai dirbama su frakcijomis ir šešėliniais, tas tikras tinklas užsimeskė, ačiū visiems už indėlį. Kaip ir anksčiau kalbėjome, labai svarbu, kad mes kaip transporto komitetas sutelkėme dėmesį į transporto klausimus, nes tai yra nuomonė, kurią teikiame įtrė komitetui. Mhm Kaip žinome, įtės e pranešimo projekte nebuvo nieko apie transportą. Todėl mes e, šiuose kompromisuose sutelkėme dėmesį daugiausia e, vien tik tai į transporto energetikos sektorių pusę. Mm, maždaug pakeitimų patenka į šios kompromisus. Noriu padėkoti visiems kurie dirbo ties šio klausimu. Labai tikiuosi, kad mūsų komitetas galės palaikyti kompromisus. Labai greitai pasisakėte. Dabar galėčiau suteikti kitam pranešėjui žodį, bet jis dar to nevyk, netikęs, todėl prašau šešėlinius pranešėjus pasisakyti. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas - Tereza Griffin. Irgi net dar netikus, vis dėlto yra. Ačiū pirmininkė, kolegos, visų pirma, noriu prane, padėkoti pranešėjai už jos darbą. Man atrodo, suradome gerus kompromisus, kuriuo mm, galima tikėtis, kad su, suteiks pridėtinės vertės į įtrės galtinį pranešimą nuo transporto komiteto. Energetikos sąjungos pranešimas yra labai svarbus teisės aktas, kuris suformuos artimiausiam dešimtmečiui energetikos um, kraštovaizdį ir tai turės didžiulio poveikio žimtumui, konkurencingumui ir transportui visoje Europos Sąjungoje Transporto sektoriui labai reikia mm, integravimo į energetikos pasikeitimus. Transportas sudaro 30 procentų mūsų energijos suvartojimo Europoje, 94 procentai transporto yra priklausomi nuo naftos produktų. Taigi galima daug ką keisti, čia e, raida yra įmanoma. Aš sveikinu komisijos viziją dėl tvaraus mažai CO2 iš, e, tvarios mažai CO2 išlakų kūrenčios aplinkai palankios energetikos sąjungos ir aš e, sveikinu visus pakeitimus dėl elektromobilumo, dėl elektrofikacijos, kad išlakų lygiai būtų mažinami. Ačiū už tai. Energijos e, efektyvumas, atsinaujančių energijos šaltinių skatinimas yra labai svarbus, jeigu mes norime užtikrinti energetinį pasikeitimą. Dėl tų priežasčių pasisakau labai už tai, kad būtų nusakyti privalomi energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujančių energijos šaltinių rodikliai energetinės e, sąjungos galutinėme pranešime. Galiausiai energijos pasikeitimas keitimasis, tai visas perėjimas nebus sėkmingas, jeigu neįtrauksime vietos regionės valdžios. Valdysenos visa sistema vis, turi būti suformuota energetinėje sąjungoje iš apačios į viršų. Piliečiai turi būti energetinės sąjungos širdis. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad jie gautų naudos iš to energetinio pasikeitimo, pavyzdžiui, sukuriant tikrai aukštos kokybės darbo vietas, iš panaikinant nelygybę lygybę žmonėms su ribotu judumu. Lygiai taip pat energetinė sąjunga turi apimti ir urbanistinės ir kaimiškas vietovės ir labai džiaugiuosi tuo, kad pranešėja įtraukė pasiūlymą paremti tvaraus um, urbanistinio ir kaimo transporto planą, kad būtų galima netoligumus mažinti. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjai. Mes labai džiaugiamės šiuo dokumentu. Ačiū. Jose Ignacio Farija kalbės dabar. Um, say... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Vilkunin pranešėjai ir visiems šešėlinės pranešėjams, kolegoms už puikų bendarbiavimą. Uh, 94 procentai transporto yra priklausomi nuo naftos produktų, taigi jeigu mes norime mažinti mūsų priklausomybę nuo šio importo ir mažinti CO2 išlakas, tai aišku, kad transportas vaidina labai svarbu vaidmenį. Mm, ir mm, yra pateikti pakeitimai, kuriuose akcentuojamas energijos vartojimo efektyvumo e, klausimas, švaresni technologijų pasiūlymai, intermodalumas, ICT technologijos, IRT technologijos, taip pat tai, kad reikia teikti pirmenybę energiją efektyviau naudojančiams transporto rūšims, reikia galvoti apie e, intermodalumą, įvairių transporto rūšių sujungimą, reikia galvoti apie naujoviškų technologijų dėgymas ir technologinis demonstracinis projektus, ypač per strateginių investicijų Europinį fondą, kad būtų galima užtikrinti, kad tie projektai būtų technologiškai neutralūs. Reikia priminti dar, kad energetinė sąjunga yra vienas iš svarbiausių komisijos darbo prioritetų ir transportas turi vadinti lemiamą vaidmenį komisijos tikslų kontekste. Tikiuosi, kad rytoj visi kolegos palaikys šį dokumentą ir noriu dar kartą padėkoti ypatingai mūsų pranešėjai, ponia Virkudin, už puikų darbą. Jetzt Meja Kilinin. Also Maja Kilinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää raportööri. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegiai Virkunin už labai konstruktyvų požiūrį rengiant kompromisus. Taigi mums pavyko susitarti dėl visiems priimtinų kompromisų, dėl energetikos sąjungos. Manyčiau, svarbus labai du dalykai mums visiems. Ir aš manyčiau, reikėtų siekti dialogo būtent sprendžiant šiuo klausimus. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie iškastinį kūrą. Vienas dalykas yra kalbėti, o kitas dalykas veikti konkrečiai. Energetikos šaltiniai turėtų būti skatinami įvairiais būdais. Tačiau alternatyvių šaltinių mes neskatinsime veiksmingai, jeigu lygiai greičiai bus naudojamas ir iškastinis kūras. Todėl mes turėtume tiesiog atmerkti savo akis, pažiūrėti į realybę ir dabar reikėtų, ir jau reikėtų baigti tą slaptą žaidimą. Taip pat, kai kalbame apie energijos šaltinių diversifikavimą ir tinklų kūrimą. Tai taip pat turėtume atsižvelgti į bendrą infrastruktūrą. Jai reikalingas visiškai naujas e, apibrėžimas. Nepakanka sutelkti tik tai viešojo sektoriaus e, lėšas, bet reikėtų pagalvoti, kaip skatinti ir pasiūlą ne iš visuomenės sektoriaus siekiant sustiprinti e, infrastruktūrą. O šiaip dėkoju už labai puikų bendradarbiavimą. Dėkoju Davos Kleričiu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na danoj riječi. Uh... Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti poniai Virkunen bei šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Nemažai jau pasakyta apie energetikos sąjungos svarbą ir transporto aspektą energetikos sąjungoje. Norėčiau pabrėžti, kad judumas yra viena pamatinių ES piliečių laisvių. Ir todėl judumą reikia užtikrinti tvariai akcentuojant e, tvarias transporto priemonės. Tai yra transporto sektorijoje turime atsisakyti iškastinio kūro kiek įmanoma sparčiau ir nemažinti makroekonominio e, ES deficito dėl e, iškas, iškastinio kūro importo, bet nepamiršti ir kitų Europos parlamento iškeltų tikslų, pažiūrėjau, CO2 mažinimo bei aplinkos ES gerinimo. Tai užtikrina geresnės e, sveikatos mm, sąlygas visiems ES piliečiams. Kalbant apie pakeitimus, kurie neįtraukti, paskutinį pasiūlymą, manau, kad daugiau reikėtų akcentuoti transportą, kalbant apie COP21 konferenciją. Manau, kad ES turėtų labiau akcentuoti šį klausimą, bet to reikia daugiau energijos, kadangi reikia daugiau, mums reikia daugiau energijos, reikėtų daugiau investuoti finansinių išteklių ir darbo e, jėgos į mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui, kalbėjome apie kelių elektrifikavimą ir pervežimą geležinkeliais turime pasiekti, kad šie sektoriai taptų kiek manoma našesni, greičiausiai, per trumpiausiai manoma laiką. Tvarus turizmas yra kita svarbi sritis, e, svarbi valstybių narių ekonomikos dalis. O tvarus turizmas negali egzistuoti be tvaraus transporto, todėl tvarus transportas turizmo sektoriuje yra dar viena svarbi tema. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pakeitimą rytoj balsuojant, nes jis eina tą kryptimį, kuri ypač svarbi toms valstybėms narėms, kurių e, BVP didelę dalį sudaro turizmas. Dėkuoju, tai buvo labai gražiai nutestas gyjas link COP21. O dabar suteiksiu žodį Eikholt. Ačiū, pirmininkai, atsiprašuoju, kad vėluoju, bet ką tik kalbėjimas apie Graikiją. E, COP21 konferencija Paryžiuje vyksta antrasis keitimasis nuomonėmis. Šią temą balsuosime dėl to rytoj. Todėl veikiausiai būtų gerai išsiaiškinti, kur link einame rengdami kompromisus. Yra parengti septyni kompromisiniai pakeitimai. Jie pristatomi prieš balsavimą rytoj ir jie apima didžiumą pakeitimų, kuriuos pateikė frakcijos. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais įvyko tikrai konstruktyvus keitimasis nuomonėmis, rengiant tuos kompromisus. Taip pat turiu pasakyti, kad dauguma frakcijų palaiko patiktus kompromisus nes tik e FDD ir ENF frakcijos atstovai nedalyvavo darybų. darybose, jie nepritarė kompromisams, o EKR frakcija ne, neturėjo galimybės pritarti, tie, pritarti tiems kompromisams, o likusios penkios frakcijos palaiko pateiktus kompromisus ir tikrai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti šio susitarimo. Svarbiausias dalykas, ką raginame daryti, tai atsižvelgti į transporto sektorių ir e, Paryžyje vyksiančiose dėrybose. Kaip visi žinome, transporto sektorius nusipelnos ypatingo dėmesio, tačiau Paryžiuje transporto klausimas nebūtinai bus svarbiausia dėrybų tema. Todėl yra didelės pasraipos skirtos IKAO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurios yra svarbios įsipareigojant dėl CO2 mažinimo kompromise. Akcentuojame, kad mes žinome, kad tos organizacijos siekia šių tikslų, tačiau tuo pat metu kritiškai vertiname tai, kad kol kas pažangos jos nepasiekėme. Na, tai tipiška kompromiso e, kalba, tačiau IKAO ir IMO E, organizacijos atstovaujančios aviacijos ir jūrų sektorius turi padaryti daugiau, jeigu mes tikrai norime pasiekti išsikeltų tikslų ir tikrai šios nuorodos išliks. Taip pat yra e, nuostatų dėl transporto ateities, dėl krizių m, situacijų visi šie klausimai aptarti kompromisuose ir matysite balsavimo sąrašuose, kad jeigu balsuosite už kompromisus, tai balsavimas praeis tikrai greitai. Tai, tai būtų dar viena paskata balsuoti už tai. Ir noriu dar kartą padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už tikrai veisingas dėrybas. Thanks, but you know quality is more important than time. But now... Na, kokybė netgi svarbesnis dalykas yra už laiką. Dabar žodis Ivo Belet. Ačiū pirmininkė, galiu uh, tik pritarti, ką tik jūs išsakyti minčiai, siūlau toliau dirbti tokią dvasę. Dėkuoju pranešėjui už tikrai veiksmingą pasiekdę ir konstruktyvų požiūrį ir iš konstruktyvius pasiūlymus. Mes palaikome visus pateiktus kompromisus, kuriuos mums pristatėte pastarosiamis savaitėmis Jūs jau kalbėjote apie, pranešės jau kalbėjo apie svarbius mūsų partnerius ICAO ir Tartautinė jūrų organizacija. Ir man atrodo, kad mes parengėme geras gairias tų institucijų atžvilgių. Man atrodo, kad ypač gerai tai, kad mes raginame jas iki 2016 parengti reikalingą patikimą priemonę, kurios pagalba būtų galima pasiekti e, išsikelto tikslo mažinti teršalus. Pirmininkė, noriu pakomentuoti ketvirtąjį kompromisą, kuris yra svarbus ir kuriame yra šio pranešimo esmė. Kai kalbame apie energijos, to, to, našaus energijos naudojimo užtikrinimą ir paskirstimo kanalus, elektrifikavimą, taip pat um, taip pat e, kalbama apie alternatyvių kūro šaltinių, tokių kaip gamtinių dujų svarbesnį vaidmenį. Ir pabaigai noriu para, para, papildomų pastabų? Ar mums reikia papildomų tikslų dėl 2030-ųjų transporto sektoriui? Nežinau, jūs galbūt tai ir paremtumėte. Yra bendras tikslas, bet reikia papildomų tikslų, mažesnių tikslų galime apie tai kalbėti. Transportas, žinoma, bus svarbus aspektas netrukus pasirodysiančioje komisijos parengo, parengtoje direktyvoje dėl taip vadinamojo ne ETS direktyvoje, kuria apima sritis, kuriams netaikoma aplastinių taršos leidimų sistema. Norėčiau, kad paremtumėte 46 pa, pakeitimą, kur, kur e, kalbama apie Kopernikus žemės stebėjimo sistemą, kurios pagalba galime e, stebėti klimato E, su klimato kaita susijusius reiškinius. Ačiū ir dar kartą dėkuoju už puikų bendradarbiavimą. Ir šešėlinės panešėjams. Dėkuoju. Bah, à mon tour de remercier et le... Ačiū pirmininkė, noriu savo ruoštų padėkoti ir pranešėjui, ir šešėlėms pranešėjams už konstruktyvų darbą. Manau, kad ši, to, to, tokiu pat metu metodu reikia bendrai dirbti toliau. E, mūsų komiteto parengtoje nuomonėje yra išdėstyti mums aktualais prioritetais, rengiantis Paryžiaus konferencijai. Taip pat manome, kad stinga konsensus ES siekiant e, nusiųsti bendrą žinią, todėl ES valstybės narės turėtų įsipareigoti dėl bendrų tikslų slaistančių tikslų, ypač transporto srityje ir bendrai dėl klimato atšilimo. E, taip pat transporto sektorius turi būti e, matomas ne tik galutinėme Paryžiaus konferencijos dokumente, bet ir COP21 e, pasiūlymų dokumente. Taip pat reikėtų akcentuoti ir ne, nevyriausybinių veikėjų vaidmenį. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į judumą miestų zonose ir pranešimą rengiamą šią temą reikėtų e, pasiūlyti e, veiksmingas finansavimo priemonės, pavyzdžiui, klimato fondo. Ir mm, taip pat manome, kad komisija ne iki galo įvertina šios svarbaus iššūkio mastą. Europos Sąjunga e, turėtų pateikti, e, kiek įmanoma, sparčiau plataus mas, maisto ehm, teisės aktų pasiūlymą, taip pat klimato pasiūlymų paketą laikotarpio iki 2030 iki konferencijos. Mes palaikome visus pateiktus pakeitimus ir tikrai balsuosime už jūsų pranešimą rytoj. Ačiū, Kosmas Lotovskis dabar. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už darbą, rengiant šį dokumentą ir noriu pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai, kuriems buvo pritarta, mums nėra primtini ir mūsų frakcija balsuos prieš juos. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Gezinė Maisna. Ačiū pirmininkė, Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Su juo buvo malonu, konstruktyvu bendradarbiauti ir labai malonu, kad mums pavyko parengti kompromisus, kuriems galima pritarti. Aldė taip pat pritarė jiems ir yra tik tai vienas kitas pakeitimas, dėl kurių teks balsuoti atskirai, nors jie galėjo būti įtraukti ir į kompromisus pasiūlymus. Taigi, pirmajame kompromisinėme pasiūlyme labai aišku, kaip pasakyta, kad transportas turėtų būti matomas dokumentuose, labiau tarptautinis aspektas išryškintas Antrajame kompromisinėme pasiūlyme yra kalbama apie įkavo ir tarptautinę jūr, jūrų organizacija. Iš tikrųjų reikia konkrečių tikslų, juos susijęti su šiomis organizacijomis, taigi bent šiek tiek mums pavyko ir mes susitarėme dėl šito pasiūlymo. Trečiajame kompromisinė pasiūlyme yra sakoma, kad iš taršalai transporto srityje apskritai turi būti mažinami. Ketvirtasis pasiūlymas kalbama apie alternatyvius degalus, Iš tikrųjų, tai labai svarbu siekiant sumažinti išlakas. Penktas tai yra transporto tinklų plėtimas ir taip pat susijęs judumas. Šeštame pasiūlyme yra kalbama apie įvairiarius e, energijos šaltinius, o paskutinėme kompromise yra kalbama apie sąžiningą konkurenciją ir žinoma reikia įgyvendinti priemonės, kurios nekenkia aplinkai. Taigi mes puikiai padirbėjome, darėdamas nesi ir, žinoma, dėl privalomųjų tikslų ateičiai turime šiek tiek kitokią nuomonę, kiek skiriasi nuomonės ir frakcijose, bet to norėčiau pasakyti, kad ponia Telička ir aš pasakėme, kad reikia tarptautiniu mastu formuluoti tarptaut, privalomus tikslus, tačiau jeigu to nepavyktų padaryti, tai vis dėlto formuluojant europinius tikslus reikėtų nepamiršti ir mūsų galimybių išlikti konkurencingais. Apie tai yra kalbama 47 pakeitime. Meija Kirunen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Eikautille hyvästä yhteistyöstä. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai Eichhaut šešėlinės pranešėjams už puikų bendarbiavimą. Esame pasirengę paremti visus kompromisus ir šiame etape aš dar norėčiau išsakyti keletą kitų pastabų, tiesiog, kad būtų galima jas pažymėti. Uh, Europos Sąjungoje būtina nustatyti ir poreikių lygį, galvojant apie aplinkos apsaugą. Turime nuspręsti, ar mes norime būti mm, avangardę, ar mes norime tik sekti paskui kitus. Nes dabar sutelkėme didžiulį dėmesį į technologijas, kurios viena vertus yra aišku labai svarbios ir padės gerinti padėtį pasaulyje, tačiau kita vertus mm, yra gan egoistiška nereikalauti e, iš žmonių keisti savo elgesį, nes juk keičiasi vertybės ir keisis ir elgesys. Ir todėl norėčiau mm, pasisakyti už tokią alternatyvą, kuomet būtų galima gyventi apseinant be automobilio. Ir aš prisimenu Henrio Fordo citatą. Mm, jis yra pasakęs, kad jeigu būtų paklausęs žmonių, kurie norėtų, jie galbūt pasakė, kad jie norėtų greitesnių arklių, greitesnių žirgų. Mm, dabar galbūt žmonės yra išmintingesni ir galbūt jie tiesiog norėtų irgi spartė, greitesnių žirgų, o ne naujų automobilių. Dėkuoju. energetikos e, deklarato vardu Martin Högstrup. Ačiū pirmininkė, kaip minėjote, energetinė sąjunga yra Europos komisijos vienas iš prioritetų artimiausiais metais. Mes tikimės, kad mm, palaikysite mūsų strategiją tiek įtrėje mm, svarstant dokumentą po vasaros, bet tikiuosi, kad ir plenarinė sesija metų pabaigoje palaikys uh, tą strategiją, kad mes galėsime paskui tą svarbę strategiją gyveninti. Kitą savaitę jau pateiksime visą eilę svarbių iniciatyvų, kurios padės gyvendinti tą strategiją. Ir norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl pranešimo projektų, kuris buvo pristatytas įtrė komitete, kad ten nebuvo aptariamas transportas. Todėl mes labai esame dėkingi dėl to, kad šis komitetas nusprendė tvirtinti nuomonę šio klausimu. Mes labai remiame jūsų nuomonę, kuri pristatyta jau prieš kurį laiką ir, ir visus tuos pakeitimus, kurie rodo, kad tikrai labai svarbu buvo papildyti tą pirminį pranešimo projektą. Lauksime rytojaus transporto komiteto sprendimo, mes tikimės, kad e, iš tikrųjų e, jūsų nuomonė bus atvirtinta į perdavę į trie komitetų ir ją bus atsižvelgta balsuojant į tries komitete. Noriu dar e, pridurti, kad komisija visiškai pritarė, jog transportas yra labai svarbus sektorius tiek eina kalba apie mm, priklausomumą nuo energetikos, nuo importo. Čia mes esame jau mm, labai e, daug priklausomi, kai eina kalba apie importą, bet ir galvojant apie mūsų iškasnio kūro išteklius, mm, Šiaurės jūroje ir panašiai, jie yra beveik išnaudoti. Kita medalio pusė yra, medalio pusė yra tai, kad transporto sektoriuje yra išskiriama labai daug CO2 Kaip jūs teisingai pasakėte, čia reikia sustiprinti pastangas, siekiant užtikrinti, kad išlakos transporto sektoriuje mažėtų ateityje. Viena vertus svarbu, kaip jūs sakėte, kad būtų mm, žiūrima įvairias transporto rūšis, transporto priemonės Europos Sąjungo, kad būtų galima panaudoti skirtingas priemonės Taip pat reikia galvoti apie degimo variklio efektyvumą, atsinaujančio energijos šaltinių panaudojimą, transporto sektoriui reikia galvoti taip pat, kaip būtų galima sustiprinti elektromobilumo, elektrifikacijos, kaip galima būtų sustiprinti elektrifikaciją transporto sektoriuje. Ir norėčiau tuo ir užbaigti savo pasisakymą. Labai dėkoju už jūsų iniciatyvą. Išlauksime jūsų balsavimą rytoj. Energetikos doktorato Runga Metsker, ar jis atvykęs? Ja, taip. Labą dieną. Dėkoju, kad pakvietėt komisijos atstovą. Į šį posėdį mes manome, kad parlamentas nuveikė labai didelį darbą ir Atrodo, kad jūs pritarėte komisijos pristatytoms politikos gairėms. Norėčiau pasakyti, kad tarptautinėse darybėse dėl COP21, kalbant apie transportą, iš tikrųjų reikėtų ypatingą dėmesį skirti į KAO ir IMO. Ir reikėtų tiesiog uh, rekomenduoti, kad darbas būtų baigtas pagal numatytus terminus. Be to, mes esame labai patenkinti, kad šį kartą mūsų delegacija galės nuvykti elektriniu transportu į COP konferenciją. Anke, besonders für den letzten Satz bedanken wir uns recht herzlich. O kiti galbūt atvyks ir dviračiais. Dėkoju ypač už paskutinį sakinį, Ana Virkuminen. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että kaikki tärkeimmät aihealueet. Dėkuoju. Iš tikrųjų, svarbiausi dalykai buvo paminėti šioje diskusijoje. Ir aš manau, kad didžiausias iššūkis kyla dėl to, kad 94 procentai mūsų transporto priklauso nuo naftos. Ir todėl mums reikėtų siekti kuo tvaresnio transporto miesto teritorijose gyvena apie 70 procentų europiečių ir todėl labai svarbu planuojant transportą e, miestuose padaryti jį kuo tvaresniu, kad miestai keistųsi ir kad transportas taptų kuo tvaresnis, kuo mažiau būtų išmetama taršalų. Daug kas kalbėjo apie elektrinės transporto priemonės, tačiau reikėtų pamiršti, kad kol kas laikomės technologiškai neutralaus požiūrio į transporto priemonės, galbūt angliavaninės transporto priemonės, biokūrų arba elektra varomos transporto priemonės gali būti e, mūsų pasirinkimų sąraše, taigi galimybių yra įvairiausių, bet to nereikėtų pamiršti ir oro bei jūrų transporto, kuris yra taip pat labai svarbus pasirašant tarptautinės sutartis. Taigi Europa viena nėra atsakinga už energijos tvarų naudojimą. Ir be to reikėtų nepamiršti Europos konkurencingumo. Norėčiau padėkoti pranešėjams visiems už šį darbą ir aš tikiuosi, kad rytoj mes sulauksime balsavimo metu pritarimo. Dėkoju. And, uh, again, the... Dar kartą dėkoju šešėliniams pranešėjams už jų pasisakymus. Iš tikrųjų, manau, balsavimas bus sklandus. Be to, malonu, kad komisija patenkinta mūsų indėliu. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad pranešime yra aiškiai sakoma, kad transporto politikos srityje reikėtų siekti kuo mažiau CO2 išmetimų ir galbūt netgi CO2 vengimo. Todėl labai svarbu, kad komisija pritarė mūsų siūlymams dėl Paryžiaus dėrybų, tačiau po Paryžiaus komisija turėtų, ko gero, iš karto pasiūlyti specifinį dokumentų rinkinį dėl transporto, kadangi ir teisėkuros, iš teisėkuros požiūrio reikalingas ir tinkamas transporto srities įvertinimas. Taigi reikėtų pažvelgti ne tik tai į Paryžių, link Paryžiaus, bet ir į situaciją po. Dėkoju. Rytoj ryte bus balsuojama. ITRE komite bus balsuojama rugsėjo 22-23, ENVI 20 rugsėjo, o po to jau plenarnėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Ir dabar kitas darbuotvarkės klausimas. 2016 m. biudžetas pranešėjas Masimiliano Salinė. Iš karto ir suteikiu Jums žodį. La, vainiciu, innanzitutto, ricordando. Eh... Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau priminti Jums apie tvarkaraštį. Liepos 22 diena yra terminas pakeitimams pateikti ir noriu kolegoms priminti, kaip jūs tikriausiai galbūt žinote, terminas yra pakeitimams pateikti arba nuomoniai, kuri yra parengta, arba pačiam biudžetui. Taip pat ir personalo planui. Esmė yra tokia, kad galvojant apie pakeitimus reikėtų įtraukti ir bandomuosius o, um, projektus. Paminėčiau 12 Taigi, Liepos 22 yra terminas. Toliau balsuosime e, spalio 31 dieną. Rūks... Rūpiučio 31 dieną. A, dabar jau konkrečiai apie detalės a, nuomonės mm, esmė e, yra EFSI inovacijos, tai yra Junkerio planas, kuris tapo neatskiriamas nuo viso mūsų biudžetos darimo ir tai ypač transporto e, sektorija. Komisijos pirminis pasiūlymas, mes žinome, gali turėti didelio poveikio, bet 6 milijardai buvo numatyti horizontų 2020, mm, bet po po viso atlikto darbo liko penki e, sujungiamiesiems e, infrastruktūros tinklams ir horizontui ir trys. Trišimtus milijonų numatome infrastruktūros jungimo tinklam e, projektui ir Aš noriu pabrėžti šios nuomonės svarbą, nes tai, ką mes esame padarę dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo e, projekto, reikia mm, turėti menė, kad reikės ir subsidijų, ir fondo finansavimo. Yra nemažai naujovių. galvojant apie geležinkelius ir vidaus vandenų kelius, procesai pakankamai lėti, labai sunku sukelti privačių investuotojų susidomėjimą ir pagrindinis dar klausimas, aišku, yra santykis su stabilumo paktu. 28 valstybės valstybės narės, e, aptaisdamos e, Junkerio planą, akcentavo, kad um, stabilumo paktas neturi lėtinti investicijų, kuomet struktūrinės investicijos yra laikomas ypatingai svarbiomis, galvojant apie mūsų žemynų um, plėtrą ir atsigavimą. Yra ir ta auksinė taisyklė, kad jeigu, kai skaičiuoji viešąją E, viešo sektoriaus skolą, nukerpi investicijas ir paskui galvoji apie lankstumo punktų įrašymą. Tai būtina pasirinkti lankščiausią kelią. Labai svarbu ir vidaus rinkos sistema, pavyzdžiui, uostai ir vidaus uostai, trečiasis geležinkelio dokumentų rinkinys, ketvirtasis, atsiprašau, geležinkelio dokumentų rinkinys, bet to labai svarbus ir santykis tarp nacionalinių saugumo agentūrų ir Europos geležinkelių agentūros. IRTMS tema taip pat kaip atskira Europos standartų tema turėtų būti išryškinta. Be to, civilinė aviacija, Europos oro erdvė, kuri turėtų būti ir saugi, ir konkurencinga, be to, piliečių apsauga, turizmas, tai yra daugelio bandomųjų projektų pagrindinė tema. Taigi, iš tikrųjų aš išvardinau daug temų, kurios yra e, susijusios viena su kita ir žinoma, jų sąsajos yra nevienodos, tačiau vaidmuo yra pakankamai didelis. Be to, miesto transportas, turint omenyje, kad uh, pusė pasaulio gyventojų gyvena miestuose, ES apie 70 procentų, taigi savaime suprantama, kad galvojant apie bendrą politiką, miestų transportas įgauna ypatingą svarbą. Thank you, Chairman. First of all, I... Toliau ponas Pirinskė, ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Salinį, parengus nuomonę. E, tai tikrai geras pagrindas toliau renkti transporto komiteto nuomonę dėl 2015 biudžeto. Taip pat, e, kadangi turime tarybos ir komisijos poziciją šio klausime, galime pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, korekcijų ir e, dėl tinkamesnio ES prioritetų transporto sektorio finansavimo. Pirmasis taisomas 2016 biudžeto raštas siūlo padidinti finansavimą infrastruktūros tinklus sujungimo priemonė e, bei sumažinti EFSI fondui numatytą finansavimą. Tačiau taryba siūlo sumažinti ir asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimas. Neturėtume palaikyti šio pasiūlymo. Praėjusią savaitę komisija mus informavo apie pirmuosius e, pasiūlymus, apie pirmuosius pareiškimus dėl finansavimo e, iš projektų finansavimo e, infrastruktūros rengimo priemoniai ir buvo pateikta 681 pasiūlymas, tačiau buvo galima finansuoti tik 270. Numatyti siūlymai dėl e, mokėjimų daugiametėje finansavimo programoje turėtų pasiekti tokią patį. Taryba taip pat teikia siūlymus dėl asignavimų mokėjimams mažinimo. E, taryba siūlo sumažinti šį biudžetą tikrai nemažas, man tikrai, mums būtų tikrai sunku tam pritarti vien dėl to, kad taryba, nes taryba nenori skirti uh, E, reikalingų lėšų e, ES prioritetų įgyvendinimui. Kalbant apie agentūras, taryba siūlo apkarpyti kelių svarbių agentūrų finansavimą biudžete. Negalime pritarti siūlymui vienu milijonu 907 tūkstančiais sumažinti INEA inovacijų agentūros biudžeto Tai viena svarbiausia agentūrų dėl CFI e, veiklos. 2013 mm, biudžeto įgyvendinimo patvirtinime akcentavome, kad agentūrai reikia užtikrinti galimybės e, susidorti su jai patikėtomis užduotimis. Šiame kontekste e, reikia kalbėti apie tinkamas finansavimą ir aprūpinimą darbuotojais. Noriu paminėti geležinkelių agentūrą, ypač dėl to, kad jos mm, užduotys išauks po to, kai bus patvirtas ketvirtasis geležinkelių paketas. Partinėme etape agentūra negalės tikėti papildomo įplaukų iš mokesčių ir įmokų. Kalbant apie turizmą, sunku tikėtis, kad atsiras nauja eilutė biudžete dėl turizmo. Tačiau kalbant apie priemonės skirtas turizmui ir galimybė jas finansuoti iš kitų biudžeto eilučių, būtų labai svarbu užtikrinti gerą koordinavimą ir papildomumą šių šaltinių. Ir kaip jau sakyta, kalbant apie eksperimentinius projektus, tai išlieka svarbia priemonė įmonėms ir reikėtų dirbti šią kryptimį. Ir galiausiai moksliniai tyrimai. Negalime pamiršti svarbu, svarbaus mokslinių tyrimų vaidmens, inovacijų vaidmens, tra, tra, turizmo sektorija taip pat sumanių transporto tinklų plėtotės svarbos. Būtinybės užtekti didesnį saugumą ir pasiūlyti geresnės paslaugas vartotojams. Būtent todėl negalime pritarti pasiū, tarybos siūlymams sumažinti finansavimą mokėjimams inovacijų, mokslinio tyrimų srityje ir suma, tą biudžetą apkarpyti 30 milijonų eurų. Todėl atsverginti visą tai, aš norėčiau pasiūlyti at, at, sugrįžti prie pradinio mūsų pasiūlymo ir išbraukti komisijos, atsiprašau, tarybos pasiūlymus dėl biudžeto apkarpimo. Merci, monsieur le président. D'abord, remercier le. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Tai dėl pastabų. Visų pirma, komisijos biudžeto projektas bendrai numato padidinimą, kiek daugiau nei infliacijos rodiklis. Taigi galima sakyti, kad tai, mm, tai yra bendrai toks normalus biudžetas, galvojant apie mm, biudžetinį laikotarpio pradžią. Ir mm, ką norėčiau pabrėžti, dėl to, kas bus, ka, kas, kad tie 13 milijardų, kurie yra numatomi parinktiems projektams, kad bus naujas konkursas skelbiamas metų pabaigoje. Mm, tikrai negalima mažinti agentūros išlaidų ir taip tas darbas yra milžiniškas. Dabar toliau dėl komisijos pasiūlymo. Uh, galvojant apie mokslo tyrimus, e, tikrai labai maži skaičiai e, vertinant dabartinę situaciją, bet to ir nesižvelgiama į tai, kad e, mažėja biudžetas ir kad vėluoja įgyvendinimas. Bent jau pusė programų dabar yra tokia situacijoje, ypač galvojant apie bendrą įmonę, jos darbą. Dabar dėl galilėjo eilutės mažėjimo vėlgi Iš komisijos pusės tas pasiūlymas mus neramina, galvojant apie 46 procentus, kiek mažinama mokėjimo eilutė, e, įsipareigojimo eilutė, e, asignavimo eilutė ir iš tikrųjų jau ir taip yra didelių sunkumų šiais metais. Ir toliau galvojant apie agentūras, e, ką komisija siūlo dėl, dėl daugiamečio finansinio plano tų priemonių, bendrai yra mažinamos išlaidos e, jūrų agentūrai, ESAI, trim pagrindiniam agentūram, aš sakyčiau, man šokiruoja ir tai, kad atsižvelgiant į darbo mastus komisija numato mažinti personalo skaičių, nežiūrint, kad dar, darbo apimtis yra milžiniškas, ir ypač dviem pirmom agentūrom. Man atrodo, kad komisija turi tikrai pagalvoti apie tai, nes uh, tai prieštarauja politiniai krypčiai, tai šokiruoja tokie pasiūlymai, bet to galvojant, kad, kad tos agentūros ir taip turi tam tikros autonomijos, tam tikrų savų išteklių ir taip toliau, ir dabar tas mažinimas tikrai yra visiškai nesuprantamas. E, dabar dėl tarybos pozicijos, kaip visada, aišku, man atrodo, visos komisijos eilutės, kas yra siūloma, viskas yra peržiūrėta ir e, be, beveik vieningai tvirtinama jų pozicija, kaip visada tai dar toliau agentūra, agentūrų išlaidas mažina, tai yra tikrai, e, tai yra baisu. Tok, ypač tokiu metu yra numažinami, mažinimai tie yra numatyti, kai uh, Kai kalbam apie ketvirtą ramstį ir iš tikrųjų ir dėl EFSI, e, strateginio investavimo fondo Europos, reikia prisiminti labai svarbius dalykus, kad kiekvienais metais reikia būti budriems ir, ir kitais metais bus daugiamešio finansinio plano peržiūra ir reikia būti atsargiems, nes tie 2 milijardai, kablelis 4, tie, kas numatyta, taryba, ką norėjo, kad būtų dar tas milijardas ir ta 2,4 milijardo tai yra ta maksimali suma. Man atrodo, kiekvienais metais reikia kovoti, e, kad gautumėm geriausią rezultatą, turint omenytas ribas. Ir e, pažiūrėkime į um, e, taisomą biudžeto projektą kas mums pavyko, ko anksčiau niekada nesame matę diskusijose dėl biudžeto su komisija, kad būtų galima paimti einamų metų pinigų e, likutį ir panaudoti kitiem metam. 14 metų e, likutį perkelti 15. Tai, man atrodo, tai toks tvirtas diskusijų pagrindas. E, ir galvojant apie tuos finansus finansinius e, garantavimo mechanizmus. Turint omenyje kolektyvinio finansavimo priemonės, tai gal būtų mm, tokios pastabos, dėl, ypač dėl parengiamųjų veiksmų ir bandomųjų projektų. Turime daug, kaip ir kiekvienais metais turime jų labai daug. Uh, tai aišku, kad reikės. Uh, kažką rinktis, galvojant apie parengiamasis veiksmus ir bandomosius projektus. Komisija jau mm, kažkiek tos pasirinkimus daro. Turėsime tame kontekste, aiškiai, būti labai budrus ir laukti komisijos techninių komiteto ataskaitų, kad būtų galima įvertinti bendrą situaciją per atmestas dvi dienas, kad po to galėtumėm teisingai pasirinkti. Ir tai tiek, pirmininkė, gal dėl tų pagrindinių biudžeto eilučių, kurios yra aktualios mūsų darbo srityje, reikia laikytis tų pačių, aišku, principų, reikia taisyti tarybos poziciją ir padėti komisijai. Danke sehr, jetzt mehr. Dėkuoju, Meja Kilinen. Dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Salinį padėkoti už puikų darbą. Aš savo ruoštų norėčiau pabrėžti, kad vieningos Europos erdvės, dangaus klausimas, vieningos Europos dangaus klausimas yra labai svarbus. Ir todėl reikėtų galbūt kokio konkretesnio teksto, ne tik tai rekomendacijų. Kalbant apie saugumą ir apie konkurencingumą, reikėtų vis dėlto pasistumėti ir šioje srityje. Europoje mes jau keletą metų bandome spręsti šį klausimą, tačiau rezultatų kol kas nematyti. Ir europiečiai, ir kitų valstybių oro linijų keleiviai dar nesijaučia pakankamai saugus. Tai puikiai suprantu, kad negalima visko surašyti į vieną puslapį, Tačiau vis dėlto galvoju, kad reikėtų pasiūlyti atskirą biudžeto eilutę turizmui skatinti, kadangi Turizmo ir transporto komitetas jau seniai kėlė šitą klausimą, vis dėlto turizmui skiriama nepakankamai daug lėšų. Todėl labai svarbu dabar į bendrą biudžeto kontekstą įtraukti ir turizmo finansavimo klausimą. Be to taip pat ir kitų rūšių, taip pat rūšių išsaugomo klausimas taip pat buvo įtrauktas į atskirą biudžeto eilutę. Pervežimų klausimas buvo iškeltas šiek tiek vėlokai ir mes nesuspėjome pateikti pakeitimų siūlymo. Be to, ES Arktikos politikos klausimas taip pat yra aktualus bei šiaurės ašigalyje vykdomų transport pervežimų e, tema kol kas nenusipelnė pakankamai dėmesio bendrame ES politikų finansavimo kontekste. Dėkuoju. Iš tikrųjų puikiai suprantame, kad klimato kaita nemažino klimato transporto srityje kylančių problemų. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai Salinį už nuveiktą darbą rengiant šitą pranešimą. Aš pateiksiu pakeitimų pasiūlymų. Pirmiausia, išryškindama skaidrumo svarbą. Praėjusią savaitę Strasbūrė mes susitikome su komisare. Ir kalbėjome apie skaidrumo užtikrinimo svarbą. Mes pagėdaujavome informacijos apie skiriamas lėšas tam tikroms rytims. Taigi mes pateiksime pakeitimų siūlymų dėl išteklių, dėl uh, atskirų sričių finansavimo ir taip pat dėl tų išlaidų teisėtumo. Pavyzdžiui, kalbant apie mafijos e, galimybės arba kėsinimąsi pasinaudoti ES finansavimo. Bet to poveikio vertinimas, poveikio aplinkai e, mūsų oro erdvėj vertinimas yra labai svarbus dalykai. Kitas dalykas, kokie yra piliečio norai ir lūkesčiai. Mes turėtume nepamiršti, kalbėdami apie infrastruktūrą piliečių, neturėtume pamiršti, ko vietos piliečiai pageidauja ir ką jų nuomonė reikėtų pirmiausia finansuoti. Taigi reikėtų įsiklausyti į piliečių lūkesčius. Oui, euh, tout d'abord, ačiū. Noriu vis pirma padėkoti pranešėjams už uh, šios temos pristatymą. Kaip sakė, kaip kurie kolegos jau uh, akcentavo e, svarbes temas, bet noriu taip pat pabrėžti, kad aš džiugiuosi tuo, kad antrajame punkte akcentuojama kai kurių transporto rūšių, ypač geležinkelio svarba. Tai turėtų būti e, subsidijų, sub, tai turi būti subsidijuojamas sektorius. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie geležinkelio agentūrų, agentūros vaidmenį. Yra e, akcentuojamas techninis aspektas, tačiau e, darbuotojai, e, toje agentūroje darbuotojų skaičius mažėja, tačiau reikia, kad būtų kit, priešingai turime ją paremti ir nu, reikėtų pasiekti susitarimo dėl e, tos agentūros biudžeto didinimo, nes e, tokį, tokį sprendimą turime priimti transporto komitete ir po to įtikinti ekonomikos komiteto kolegas, kurie ne, kurie ne visada palaiko mūsų liniją šiuo klausimu. Ir taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie Horizontas 2020 programą. Dominik Reikė apie tai kalbėjo, tikrai svarbu paremti šią programą e, biudžete, suteikti ją reikalingą finansavimą. Šiuo klausimu taip pat tikime pakeitimų pasiūlymų. Danke, jetzt Isabella de Monte. Grazie. Isabel de Monte. Aš tiesiog norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad laikėsi tokio visapusiško požiūrio į transportą ir ypatinga dėmesį skyrė turizmui. Kalbant apie Connecting, Connecting, Connecting Europe Facility, norėčiau pasakyti, kad kol kas įvykiai Italijos nedžiugina. Pirmiausia, mes abejojame galimybę naudotis uh, Junkerio įsteigtų investicijų fondų ir, žinoma, to fondo lėšos bus labai neprieinamos transporto projektams. Tai o transporto srityje subsidijos yra ypač reikalingos. Be to, abejonių kyla ir miesto teritorijų, teritorijose gyvenančių miestų judumas. E, mes turėtume turėti omenyje ne tik tai transporto veiksmingumą, efektyvumą, bet ir matyti bendrą miestų planavimo vaizdą, kad e, būtų atsižvelgiama planuojant e, gatves į transporto kamščius, tai galbūt būtų galima išvengti jų dar miestų planavimo ir plėtros metu, o ne po to, kai miestai jau yra planuojami, suplanuoti. Be to, nėra ties, tiesioginio finansavimo fondų, yra galimybė netiesiogiai finansuoti transportą, tačiau gauti finansavimą iš tų fondų yra labai sudėtinga. Tai kolega minėjo skaidrumo užtikrinimo būtinybę. Jis yra labai svarbus, kadangi reikalinga informacija apie galimybę iš fondų finansuoti, pavyzdžiui, turizmo sektorių, tuo labiau, kad turizmas reikalauja investicijų konkrečiose vietose, konkrečiose teritorijose. Ir kai kalbame apie turizmo finansavimą, turime turėti omenyje galimybę kurti darbo vietas regionuose, vietose. Todėl turizmui finansuoti, mano manimu, biudžete reikėtų numanyti atskirą eilutę. Dabar susidurdami su krize ir nežinodami, kas mūsų laukia ateityje, turėtume imtis konkrečių veiksmų ir siekti padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuris yra vienas iš labai svarbiausių aspektų mūsų ekonomikoje. Kitinė Maisner, tikiuosi, kalbės trumpai. Pranešėjas teisingai pastebėjo, kad Connecting Europe Facility neteko lėšų ir mes, žinoma, Sakolo akimis stebime situaciją ir vis dėlto tikimės, kad mes ir toliau transporto komitete sieksime, kad Connecting Europe Facility nebūtų atiminėjimos lėšos, kad jų būtų išsaugojama kuo daugiau. Aš manyčiau, kad apie tai reikia kalbėti ir kalbėti, tuo labiau, kad kolega yra ankstesnis mūsų komiteto pirmininkas. Abagarotė dabar kalbės. Thank you very much, Chairman. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad pakvietėte mane į transporto komiteto posėdį. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad komisija dėkoja pranešėjui ponui Saliniu už jo parengtą pranešimą ir atsižvelgia jo išsakytas pastabas. Komisija norėtų jūs patikinti ir pabrėžti, kad transporto politika yra tikrai svarbi Europos Sąjungoje. EFSI mm, visi fondo finansavimui skiriamos lėšos ir e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Bet iš EFSI bus skiriamas finansavimas ir transporto projektams, todėl manome, kad bendras finansavimas transporto sektoriui nesumažės. E, uomoniai, nuomoniai išvardinti prioritetai e RTMS, vieningo daugaus iniciatyva, taip pat įvairių transporto e, rūšių sujungimas taip pat yra prioritetai ir jiems bus skiriamas finansavimas iš EFSI. Pritariu pono EFSI nuomonį dėl tarybos, <laughs> pono Pirinskio nuomonį dėl tarybos pozicijos. Praėjusį ketvirtadienį koreper susitikime e, parengta nuomonė tikriausiai bus patvirtinta ir tai bus tikrai labai e, didelė kliūtimi transporto sektoriui, CSR programai, ENEA programai, todėl komisija būtų dėkinga, jeigu jūs paremtumėte mūsų patiktą programos e, projektą. Ačiū. Abschluss nochmal der Berichterstatter Massimiliano Salini. E ringrazio sicuramente tutti. Ir pabaigai pranešėjas ponas Savinė. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams. Kaip jie sakė, mes dirbome koordinavimo pagrindu dėl e, išsakytų pastebėjimų, ypač komisijos pastabų. Noriu pasakyti, kad reikia akcentuoti vieną labai paprastą ir aišku dalyką, jog e, E, strateginių investicijų fondui reikalingos garantijos, tačiau e, to fondos, tas fondas sukurtas e, finansinių garantijų pagrindų, tačiau mes turime įvertinti bendrą situaciją. Pavyzdžiui, tai, ką finansavome tradiciškai iš kitų fondų, nebūtinai finansuos EFSI. Žinoma, e, geležinkelių sektoriuje bus projektų skirtų e, iš, finansavimo projektams iš strateginio investicijų fondo taip pat ir, ir e, vandens greitkeliams. O mes, parlamentas, turime stelkti dėmesį į tuos projektus ir investicijas, kur, kurios yra svarbiausios užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, nes fiskalinė konsolidacija turi užtikrinti augimą. Tai svarbiausia. Dėkuoju. Pakeitimus galima teikti iki e, trečiadienio, Liepos 22 dienos pietų. Transporto komitete bus balsuojama pirmadienį, rūpiučio 31, o plenarnėje sesijoje spalio 28. Dabar aš norėčiau pasveikinti Brian Simpson, kuris grįžo į savo senąją vietą, kurioje sėdėjo ilgai. Džiaugiuosi, kad tu sugrįžai ir džiaugiuosi, kad tu kaip koordinatorius atvykai. Rytoj ir šiandien mes esame numatę 45 minutės koordinatoriams šiek tiek daugiau negu ankstesniais posėdžiais. Tu žinai, kad kalbėti neverta ilgai, kuo trumpiau, tuo aiškiau ir mes tikimės, kad tu pasinaudosi šitą išmintimi. Taigi sutikiu žodį Brian Simpson. Well, it's a bit strange. I... Na, šiek tiek keista sugrįžti komitetą ir persėsti į šią vietą, Maiklai. Bet tikrai labai malonu būti čia šiandien po pietų ir kreiptis į komiteto narius, kalbėti apie jūrų greitkelius. Europos Sąjungoje gyvena apie 500 milijonų milijonų žmonių. Tai reiškia, kad mums reikia įvairiausių transporto tinklų, užtikrinant reikalingą prieigą, taip pat galimybę prekiauti. Ten T e, transporto tinklai vaidina svarbu vaidmenį čia, nes mums reikia visą Europą apimančių tinklų, o ne nacionalinių. Iš tiesų, Valstybės narės turi žinoti, kurias transporto, kokios transporto linijos egzistuoja ir kokių tikėtis už dešimties metų, kad prieiga prie rinkų būtų veiksmingai planuojama. Nacionaliniai transporto tinklai turi būti plėtojami nuosekliai ir būtent tai yra ten projekto esmė. Ir nors sausumos transportas tenkina didelę dalį vidaus rinkos poreikio, apie 60 procentų. Sausumos tinklai neišsprendžia visų transportavimo e, poreikių. Jų, jūrų transportas, kuris apima maždaug 30 procentų, yra labai reikalingas. Be jūrų transporto susidarytų kamščiai, transporto spūstys bei e, e, išauktų žala aplinkai jūrų greitkeliai yra svarbi ten e, tinklų, transporto tinklų dalis. Kodėl tai svarbi dalis? Europos Sąjunga yra didžiausias prekybinis, didžiausias prekybinis blokas pasaulyje. Daugybė prekybos vykdoma e, laivais 90 procentų. Europos Sąjungos vidinės prekybos didelė dalis vyksta, transportavimo prekybai vyksta e, jūrų greitkelis, bet taip pat išorės prekybos taip pat 75 procentai. E, čia mūsų bus yra Sueco kanalas, jungiantis mūsų Aziją, taip pat viduržėmio jūra, Atlanto. E, Panamos kanalas, Šiaurės jūros ir Jodosios jūros kanalai. Maršrutai yra labai svarbus. Pastaruoju dešimtmečiu labai išaugo prekyba su Azija ir išaugo srautai taip pat su abiem. O prekyba su abiem Amerikomis ir, ir, ir e, Vakarų Afrika sudaro 30, 30 procentų. Didelė e, dalis srautų vyksta per e, E, Panamą, taip pat daug e, krovinių atvyksta į Rotterdamo ir kitus uostus. Kas keičiasi? Mūsų prekyba su Afrika, e, Centrinė ir Šiaurės Amerika turėtų būti aptarta ES-JAV partnerystėje. E, o per Atlantą e, vykdant prekybą mes pasiekėme beveik 900 milijonų žmonių rinką. Tai yra pasaulinės logistikos grandinės integravimas. Turime parengti ES e, atsižvelgti ne tik esamus poreikius, bet ir būsimus poreikius, taip pat vertinti kokybę ir kiekybę Atlanto vandenyne. Jeigu E, vyks pokyčiai, pasikeis priekybos pobūdis. Mes turime e, numatyti tuos iššūkius ir pasirenkti, parengti e, reikalingus sprendimus ir išvengti galimus transporto spūšių, kokios yra, yra nutikę praeitie. Europos, palei Europos pakrantės niekas nepasikeis tiesiog, kaip ir daugelį amžių prieš tai, laivomis plauk, suprašau, jūromis plaukas laivai. E, reikia tokių e, laivų, kurie galėtų sparčiai pervežti e, krovinius. Europos jūrų uostai turi būti tarpusavėje susijęti. Reikėtų užtikrinti sklandrų tran transportavimą jūromis, vilkikais e, bei geležinkeliais. Reikia geresnės logistinės sistemos. Ir čia turime kalbėti apie skaitmenės visuomenės e, priemonės bei informacijos ir komunikacijos technologijų visuomenę ir susijęti visus susijusius veikėjus kiekvienoj transporto srity už tai būsiu atsakingas. Aš e, būsiu atsakingas už jūrų greitkelius. Galite klausti, kokie yra mūsų jūrų greitkeliai? Kokie mūsų tikslai čia? Bendras tikslas yra sukurti transeuropinį jūrų greitkelių tinklą, e, kur būtų sutelktas krovinių pervežimas gyvybingais, patikimais, našiais e, maršrutais jūromis. Ir kad tai apimtų visas e, operacijas jūroje. E, na, turiu pasakyti, kad konteineriai nebalsuoja ir todėl mums reikia užtikrinti, kad kroviniai, krovininis transportas būtų kiek įmanoma e, svarbesnių darbo tarkės prioritetų, kad sumažintume spūstis sausumos keliais ir naudotume tvaresnės transporto rūšis, užtikrintume didesnį našumą ir užtikrinti e, geresnę prieigą prie toki, tokiems regionams. Žinau, kad kai kuriems šio komiteto nariams tai yra ypač aktualus klausimas. Išsikėliau tris prioritetus. Pradėjęs dirbti koordinatoriumi e, jūrų greitkelių. Vienas iš jų aplinkosauga, alternatyvių kūro šaltinių naudojimas. Antras, jūrų transporto integravimas į logistikos grandinę, kad žmonės, kad tos grandinės atskiros dalis komunikuotų. Ir trečia, jūrų transporto saugumas ir e, žmogiško elemento vaidmuo, ypač po, po Kosta Konkordijos avarijos, supratau, kad tai turi būti vienas iš prioritetų. Bendras mūsų tikslas yra aptarnauti tą prekybą, susijęti Europos uostus, jūrų uostus vienus su kitais, susijęti jūrų uostus su transporto koridoriais, taip pat užtikrinti viduržėmio jūros, juodosios jūros ir Atlanto vandenino koridorius ir susijęti Europos e, vidinius E, e, vandens greitkelius su, su kitų regionų greitkeliais. Ir paskelbus pirmą konkursą pagal infrastruktūros tinklų sungimo priemonę buvo skirtas 20 milijonų eurų e, konkursams, o pasiūlymų paraiškų dėl finansavim, finansavimui sulaukėme už 250 milijonų eurų. E, Iš viso investicijų apimtis e, šioje srityje sudaro 741 milijoną eurų. Prioritetai. Aplinkosaugos srityje išsirinkome 20 projektų, e, kurie sukurs 392 eurų investicijų ir 140 eurų milijonų, 140 milijonų ateis iš, iš ES. Toliau, e, suskisintų gamtinių dujus projektai šešios paraiškos, 64 e, milijonai investicijų, 76 milijonai subsidijų. Kalbant apie e, jūrų transporto integravimą į logistikos grandinę, čia turime penkis projektus, kurie užtikrins 265 milijonų eurų investicijas, iš kurių 98 milijonus eurų e, įneš Europos Sąjunga. Jūrų saugumas, transporto valdymas bei žmogiškasis elementas. Šioje srityje turime keturis projektus, kurie užtikrins 2 milijonų eurų investicijas, 36 milijonai eurų ateis iš Europos Sąjungos kišenės kalbant apie ateitį ir kalbant apie detalų gyvendinimo planą, kurį jūs, jūs pasieks 2015 pasiekė jūs 2015 birželio mėnesį dėl TNT, e, pagal TNT reglamento e, 21 straipsnį. Dabar e, yra rengiamas studiją, kuri turėtų būti parengta 2017 ir skelsime naują konkursą paraiškoms TNT srityje. Tikimės, kad daugiau žmonių prisijungs, dalyvaus tose pro, projektuose. Norėčiau dar pasakyti, kad mes e, turime labai daug darbų. E, nuo jūrų greitkelių projektų kai pradėjome darbą dėl jūrų greitkelių projektų, buvo labai mažai paraškų, tačiau dabar jų yra per daug. Todėl norėčiau paprašyti iš tai, gal kiti koordinatoriai e, to neprašys, bet mums tikrai reikėtų daugiau pinigų. Jeigu ką nors galėtumėte padaryti šio klausimo, aš būčiau tikrai labai patenkintas kaip parengti nuoseklų jūrų greitkelių plėtojimo planą. Ten tai gairias pateiksime parlamentui, taip pat pateiksime ir detalų gyvenimo planą. Tikriausiai 2016 birželio Liepos mėnesį per antrąjį semestrą po konsultacijų su viešuoju ir privačiuoju sektoriumi ir tuomet aš būsiu pasirengęs jūsų išklausyti. Ten te koridoriai. Rengsime supratimo memorandumą, taip pat tarsim, konsultuosime su visais interesų grupės stovais Europoje. Aš ir Karol Vink e, iš ERTMS dirbame horizontalių pagrindų, visi kiti koridoriai yra e, vertikalūs. Todėl uh, E, to, to, tuos koridorius tiesiant dėmesys skiriamas šalims, per kurias eina tas koridorius, o aš turiu apriepti visą Europą. Tikrai esu Europos transeuropinių tinklų koordinatoriumi. Tai aktualu, nes tai reiškia, kad iš 400 jūrų uostų, į kuriuos at, atvyksta nežmoniškas kiekis laivų, tai tai reiškia didžiulį darbą, didžiulę užduotį, nežiūrinti, tai mes esame menkiau finansuojami nei kiti. E, todėl iškyla problemų, nes yra problemų su finansavimu iš valstybių narių, taip pat su finansavimu iš sanglaudos fondų. Taip pat noriu pasakyti, kad aš visada buvau geležinkelių žmogus, jūs tai žinote bet valstybės narės yra uh, per daug įsigiliniosios į geležinkelius, apsėstos geležinkelių, na tai nėra blogai, bet aš tikrai tikiuosi jūsų pagalbos jūrų transportui. Tikiuosi, kad jūs pasitelksite savo žinias ir patirtį ir panaudosite juos šiame procese, kad būtume našia E, transeuropinių transporto tinklų dalimi, jūrų greitkeliai turi vaidinti e, svarbu vaidmenį e, ir kroviniai turi būti pervežami jūromis. Esu pasirengęs, dirbdamas šiame poste, pasiekti, kad jūrų greitkeliai taptų svarbia transporto sektoriaus dalimi mūsų politikoje ir sprendimų prieimime pernelyg e, ilgai jūrų transportas buvo jū, transporto sektoriaus pelenė. To to Dėkuoju, buvo labai malonu jūsų klausytis. O dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Pandekam pirmiausia, ne? Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę pas mus kolega Simpson. Visada aš jūs gebiau kaip oponentą. Iš tikrųjų, mano jausmai, jausmai jums patys geriausi. Ir aš linkiu jums kuo geriausios sėkmės. Jūsų asmuo yra ypatingas. Ir labai malonu, kad jūs pateikėte savo viziją ir taip pat pakalbėjote netgi apie tai, kaip galime traukti ir dviračius į transporto sistemą. Labai svarbu veikti veiksmingai. Labai svarbu, kad geležinkeliai taip pat gautų ir papildomą atšaką tai yra jūrų greitkelius, kadangi jūrų transportas atveria didžiulės galimybės visai ES ir pateiktame plane yra numatyti trys prioritetai. Pirmiausia, yra siekiama mažinti žalą daromą teršalų aplinkai ir taip pat yra siekiama pakeisti logistikos grandinę, įtraukiant jūrų greitkelius, užtikrinant saugų krovinių pervežimą ir tvarų išteklių naudojimą. Jūs kalbėjote apie intermodalinės jungtis. Iš tikrųjų reikalingos jungtys su geležinkeliais ir taip pat vidaus jūrų e, transportu. Labai svarbu, kad kuriama jūrų greitkelių logistinė e, grandinė, logistikos grandinė taptų kuo veiksmingesnė, kadangi jūrų e, koridoriai yra labai svarbus siekiant plėtoti jūrų greitkelius. Bet kol kas mes nesutik, ne, nesukūrėme tiek darbo vietų, kiek galėjome to padaryti, nesumažinome teršalų ir saugos lygis dar nėra pakankamas, todėl mes turime padaryti viską, ką galime. Jūs prašėte pagalbos, sakėte, kad nepakanka finansavimo, aš pritariu jums. Ir žinoma, mes išreikšime jums politinę parumą, paramą, kadangi taip pat manome, kad jūrų greitkeliai yra labai svarbus ir plėtojant mūsų jūrų uostus. Taigi be greitkelių jų uostų veikla nebūtų veiksminga. Iš tikrųjų, norėčiau patikinti, kad politinė valia yra ne tik tai užtikrinti pakankamą finansavimą, bet galbūt netgi ir papildomą finansavimą, kad turėtume pasiekti bendrų tikslų. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lieber Brian, zunächst einmal auch von Hertog. Dėkoju. Sveiki atvykę į patalpas, kurios jums yra pažįstamos Ir man, visai frakcijai, labai malonu tave matyti, girdėti tavo balsą, tikiuosi, kad puikiai tau seksis ateityje. To aš nuoširdžiai linkiu. Manyčiau, kad išėjus iš parlamento, tu jautiesi taip pat puikiai. Dabar tu ėmėsi labai svarbių pareigų, Jūs puikiai atsimeni, kad mes puikiai bendradarbiavome, rengdami TNT gairias. Aš tuomet buvau bendra pranešėjas. Dažnai mes patį save ir ES kritikuojame, tačiau vis dėlto manyčiau, kad kalbant apie šią strategiją, mes turėtume džiaugtis, kad esame vienintelėje pasaulyje, kadangi sukūrėme aišku tikslą numatėme konkrečius tikslus, siekdami susijęti visus, visas galimas transporto rūšis ir gauti iš to papildomos naudos. Tu puikiai žinai, kad ankstesnėme tentu periode 14, 14, met, 14 metais jūrų greitkeliams nebuvo skiriama jokio dėmesio ir todėl komisija uh, teisingai įvertino situaciją ir jau į kitą e, e, TNT e, etapą įtraukė ir jūrų greitkelius. Puikiai prisimename, kaip sunku buvo trilogė įtikinti tarybas ir valstybės narės, kad jūrų greitkeliai yra reikalingi. Reikėtų prisiminti tas periferinės valstybės, kurios turi prieigą prie jūros, tačiau jūrų greitkeliai apskritai yra labai svarbus visai Europos Sąjungai. Tu nurodė prioritetus, kuriems aš be išlygų pritariu. Iš tikrųjų, aplinka, CO2 taršalų mažymas, taip pat įtraukimas į logistikos grandinę yra savaime suprantami dalykai, jūrų greitkeliai be to įjungimo, įtraukimo neturėtų jokios vertės. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Būtent, kai kalbame apie jūrų greitkelius, turėtume prisiminti ir apie Europos geostra... geostrateginę situaciją. Europos Sąjunga vykdydama savo išorės politiką, nedaug daro siekdama padėti įveikti krizės, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje. Paminėsiu Suoco kanalą. Egiptas yra mūsų partneris, mūsų remiama valstybė ir mes negalime toleruoti tų didžiulių pabėgėlių srautų. Taigi E, jūrų greitkelių idėja yra labai svarbus akstinas atkreipti mūsų dėmesį į tai, kad tokia politika yra teisinga. Taip pat reikėtų apgailestaujant pasakyti, kad infrastruktūros mobilumo tema ir toliau ir lieka antra eilė tema. ES vadovai, politikos formuotojai mano, kad mobilumas transportoje srityje yra tiesiog toksai pusiau svarbus dalykas. Europos komisijos darbo programoje, programoje, kurią parengė Junkerio komisija, yra penki straipsniai, kuriuose kalbama apie transporto uh, problemas, tačiau jos yra paminimos labai globaliai. Taigi, kaip ir tu, mes kartu turėtume siekti, kad šita tema įgautų tokį svorį, kokio nusipelno. Kalbėdamas apie transporto strategiją, nebūdamas didžiulis ekspertas, turėčiau konstatuoti, kad pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje, šalia Panamos kanalo, Gvatemaloje, Nikaragvoje taip pat yra bandoma nutiesti jungtis tarp Atlanto ir Ramiojo vandenino. Ir todėl 40 milijardų dolerių yra numatyta šioms jungtims nutiesti. Tačiau manyčiau, ne, nepakanka vien ginčytis dėl TTIP ir nematyti bendro globalaus konteksto. Ir baigdamas norėčiau pasakyti apie GFSI. Iš tikrųjų mes pritarėme Junkerio finansavimo planui, nors, žinoma, su širdgėla, kadangi buvo paimtos lėšos iš mūsų kūruojamų fondų vis dėlto reikėtų šalia ISF e, į finansavimo, šio finansavimo nepasitenkinti ir ieškoti papildomų finansavimo lėšų. Robert Zyl. Uh, Naujas užduotis. Labai ačiū už jūsų labai tikslų ir tvirtą, teisingą pristatymą. Uh, Mano klausimas būtų dėl dviejų dalykų. Visų pirma, kas jau buvo paliesta, kaip jūs vertinant Europos strateginių investicijų fondo galimybės, nes anksčiau jūrų greitkelių iniciatyvą vertinant tai buvo 450 milijonų septyneriems metams į jūros greitkelius Man atrodo, kad čia dabar yra geros galimybės atsiveria panaudoti mm, šio fondo finansavimą, pritraukiant privatų finansavimą į jūros greitkelius, kaip jūs vertintumėte. Ir taip pat galvojant apie antras aspektas būtų geografinis neutralumas. Mano Junkerio plano labai svarbus aspektas yra būtent šis. Taigi, kaip jūsų manimų, kurie kryptimi nukeliaus tie pinigai, kurie uostai, kurie tie jūrų greitkeliai, kurie maršrutai. Uh, Mm, labiau bus finansuojami, ar jūs galvojate į kažkuria kryptimi, ar, ar į kažkokias kitas, gal vietas, kurios gal reikšmingesnės ir svarbesnės. Dabar dėl koridorių dar klausimo. Dėl, pavyzdžiui, išlakų kontrolės tų tam tikrų vietų, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, tarkim, galvojant apie suskistintų dujų. Uh, naudojimą. Ar jūs galvojate, kad čia būtų kažkokių tai kliūčių plėtoti Šiaurės ir Baltijos jūrose naujuosius maršrutus, galvojant apie išlakų kontrolę, tas naujas vietas? Ar tai būtų galimybės, ar tai būtų kliūtis labiau, galvojant apie jūros greitkelių plėtojimą? Tai būtų tokios paskutinės gal pastabos dėl to, ką Izmailas sakė dėl tų naujų kanalų. Uh, ir dėl parlamento indėlio. Pavyzdžiui, dėl Sueco kanalų. Panamos ir Sueco kanalų visai mm, prieš dėl Panamos kanalo Panamos valdžia turėjo rimtų abejonių, Nikaragu, dėl to ar Nikaragu kažką rimtai darys, man atrodo, kad galvant apie artimiausią ateitį gal nieko gero nenusimato. Mes e, turime patirties su didžiuliais projektais, su didžiulėmis investicijomis ir tie didžiuliai burbulai e, susprogo, nes nebuvo rinkos, ne, nebuvo paklausos. Ką Jūs galvojate e, šią kryptimį labiau vertinant? Uh, jūrų krovinių transportą globaliai, globalių lygmenių ir Europos situaciją. Žinoma, Maisne, iš tikrųjų labai malonu tave matyti ir norėčiau matyti kuo dažniau. Iš tikrųjų labai laukiau, kol tu atvyksi pas mus kaip koordinatorius atsakingas už jūrų greitgalius. Žinomėjome tave kaip geležinkelių fanatiką, bet aš manau, kad ir e, jūrų greitkelių srityje tu jautiesi puikiai. Mes prieš keletą metų pasisakėme už integruotą jūrų politiką. Tuomet galbūt nelabai susikalbėjome, o dabar jau puikiai suprantame, kokios svarbos jūrų greitkeliai yra visai Europos Sąjungai. Taigi integruota uh, jūrų politika yra mano hobis ir toliau, o jūrų greitkeliai tiesiog papildo tą mano uh, uh, svajonę. Labai svarbu iš tikrųjų Europą įjungti į jūrų bendrą kontekstą, tačiau labai svarbu neteršti aplinkos. Žinoma, reikia įvertinti ir geostrateginius aspektus, E, Europos e, e, jūrų politika negali būti vertinama atsietai. Visai neseniai mes matėme, kaip viduržymė jūroje yra, buvo gelbėjami pabėgėliai, taigi klausimai yra labai susiję. O dabar norėčiau pateikti keletą konkrečių dalykų. Norėčiau paklausti, ar koordinatoriai koordinuoja savo veiksmus su kitų programų įgyvendintojais. Ar tu uh, E, esi įtrauktas į e, Baltijos jūros, Šiaurės jūros, e, Adrijos jūros strategijų įgyvendinimą. Tiesiog atskiros valstybės, valstybių grupės siekia įgyveninti su jų reikalai susijusias strategijas. Todėl norėčiau paklausti, ar tu dalyvauji toje veikloje, ar tavo profesionalai dalyvauja šioje srityje. Be to, ar yra kokios nors uh, E, valstybės įgyvendinančios specifines programas ir e, ar nereikia tų programų įgyvendinimui mūsų paramos. Iš tikrųjų, jūrų greitkeliai yra labai svarbus, svarbu, kad jie būtų e, efektyvus, kad būtų integruoti ir uh, E, jūrų uostai, kad būtų užtikrinta sinergija, nutiestos jungtis ir taip toliau. Ir galbūt yra tokių sričių, tokių projektų, kuriuos įgyvenintų, manai, kad reikalinga būtų ir parlamentų parama. Trečias klausimas. E, pritariu Robertui Zylė dėl suskysintų dujų terminalų. Kokia e, tavo manimu, kokia yra raida. Tu kalbėjai apie tuos tanklaivius. Jie yra įvairių formų, jie galėtų būti e, e, įvairios konstrukcijos ir kaip tos dujos galėtų būti surenkamos, o po to galbūt yra išleidžiamos ir į jūrą. Taigi, kaip šitos e, surinkėjus reikėtų kontroliuoti, kadangi dažniausiai yra surinkamos e, suskystos dujas arba suskystinti tašalai. Marija Udžas jau nebedirba e, komitete ir galbūt jisai paklaustų, kaip reikėtų labiausiai nutolusius regionus ir E, salų regionus susijęti su e, jūrų greitkelių tematika. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip labiausiai nutolę regionai susiję su tavo veikla. Kiitoksia puheenjohtaja. Pone Kilonen, ačiū pirmininkė. Ačiū Brainai už tik, kad aplankėjimus lankai mus čia parlamente. Paskutinį kartą uh, susitikome, kai, kai tu buvai komiteto pirmininkas. Ir uh, mano plaukai buvo dvigubai ilgesni, bet kai tapau parlamento nare, iš karto juos nusikirpau. Noriu pasinaudoti šią progą ir aptarti du su jūromis susijusius klausimus aktualius šiaurės šalims. Ką, kokia jūsų nuomonė dėl vidu, dėl Švedijos ir Suomijos projekto Umijo ir Vazos sujungimo ir galimybių gauti šiam projektui finansavimą. Šis kokias tikrai svarbus Suomijai ir Švedijai. Ypač krovinių pervežimas mums yra aktualus. Taip pat norėčiau paklausti, ką manai apie sieros lygi, kuria ir E, numatytų reikalavimo įgyvendimą 2015 vidurio. Kaip tai atsilieps konkurencijai Baltijos jūroje ir ar bus kokie nors perkelimai iš jūrų? Ar bus dalis krovinių perkelta iš jūrų e, vilkikams? Ir trečias klausimas būtų štai koks ar jūrų greitkelių koncepcija kaip nors atsispindi transporto potencialas, kalbant apie naujus šiaurės šalių transporto maršrutus. Ja, ich kann die Freude über deine Anwendung. Denis Kuhn. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad tu atvykai į mūsų komitetą. Iš tikrųjų, praėjusią kadenciją puikiai dirbome ir mes tuomet tu buvai geležinkelių fanatas, o dabar tu perni prie jūrų greitkelių. Taigi šita strategija yra taip pat labai svarbi. Europos pietinėje ir šiaurinėje pakrantėje yra labai svarbu kategorizuoti jūrų uostus ir nutiesti jungtis tarp jų. Tai yra labai svarbu, pasinaudojant ir e, tarp europiniais finansavimo fondais. Labai svarbu, kad e, šita tema jūrų greitkelių tema kaip europinė ašis išliks politikų akiratyje ir kad jai bus skirtas finansavimas yra tavo nuopelnas. Labai svarbus Šiaurės Amerikos ir taip pat e, e, pietryčių pietvakarių valstybėmis reikia nutiesti konkrečias jungtis per Sueco kanalą, taip pat per e, e, Rotterdamą, Hamburgą ir Mas Flag 2. Situacija parodė, kad 14 ir 21 tūkstančio galios konteineriniai laivai galės E, atvykti į mūsų uostus ir po to galės perduoti krovinius mažiems konteineriniams laivams ir šiaurinėje ir pietų pakrantėje. Tai yra labai svarbus dalykas. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip mm, bus keičiama uostų infrastruktūra, kaip ketima tą daryti, kad kroviniai galėtų keliauti toliau. Ir žinoma, Strateginės jungtis reikėtų turėti omenyje, reikėtų turėti omenyje, kokie dalį, kokia dalis krovinių tenka Sueco kanale vykstančiai laivybai Kinija. Taigi reikėtų tą kritinę, kritiškai labai svarbę infrastruktūrą ne tik turėti omenyje, bet ir ją stiprinti. Taigi visą tai yra labai svarbu. energijos vartojimas jūroje. Čia situacija yra daug palankesnė negu gabenant krovinius sausumos keliais. Tai labai svarbus faktorius, kai mes kalbame apie CO2 teršalus ir taip pat e, prekybos taršos leidimais. Žinoma, reikėtų pagalvoti ir apie infrastruktūrą, kuri reikalinga, kad į laivą būtų e, pakraunamos skystos dujos. Be to, jeigu mes, mums pavyks perkrauti krovinius į uh, trumpų distancijų e, laivus, tai tuomet mes jau galėsime suintensyvinti uh, prekybą ir Skandinavijoje. Taip pat galėtume pagalvoti ir kaip įtraukti ir Galileo navigacijos sistemas. Labai svarbu užtikrinti stebėsiną. Bosforo sąsiauris irgi taps labai svarbus, kadangi reikės užsitikrinti išėjimą į Juodąją jūrą. Žinoma, buvo labai jaudinamasi dėl uh, tų papildomų teršalų uh, jūroje. Buvo labai sunku įsivaizduoti, kiek papildomos taršos bus sukelta, jeigu į bunkeriniuose laivuose bus e, išmetama labai daug sieros. Tačiau dabar, mes, kai mes kalbame apie skys suskysintųjų terminalus, e, taip pat e, tų išlakų surinkėjus. Tai noriu paklausti, kaip tu vertini situaciją. Fantastic. Ačiū, pirmininkė Brainai. Tikrai labai džiugu tave matyti vėl parlamente. Ir aš esu tavo įpėdinė e, Šiaurės vakarų Anglijoje ir nors Brianas nebe kandidatavo į parlamentą, jis išlieka aktyvių veikėjų mūsų apygardoje. E, E, pervežimas į Europos jūrų uostai, krovinių pervežimas Europos jūrų uostai sumažėjo, tačiau tai svarbus darbo vietų šaltinis. Mes suprantame, kad dabar bandai atgaivinti e, Liverpoolio uostus šiaurės vakarų Anglijoje ir kaip jūrų greitkelių tie, m, kūrimas galėtų prisidėti prie Liverpoolio atgaivinimo. E, e, Darbas šioje srityje taip pat yra e, svarbis rytis, turime skatinti jaunimą domėtis šią sritį. Taip pat e, pagal TDO apžvalgas e, moterys sudaro labai nedidelį kiekį visų jūrų sektoriaus darbuotojų pasaulyje. Kaip užpildyti šį, šį kaip užpildyti šią spragą. Aš ne, nesijau, kad atsakysiu šios klausimus, bet noriu pakalbėti apie tai jūrų greitkelių uh, diskusijų kontekste. Zeer, ik ben geloof de enige die uh, in deze commissie. Manyčiau, kad vienintelis, kuris nedirbo komitete Simpsonui e, pirmininkaujant, tai buvau aš. Aš galėjau renkti nuomonės, tačiau aktyviai nedalyvau komitete. Taigi dabar situacija yra kiek kitokia. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie komunikaciją. Kaip jūs komunikuojate, mes, ekspertai, puikiai suprantame, kaip svarbu piliečiam žinoti apie Graikiją šiandien, tačiau nežinia, ar jie ką nors žino apie jūrų greitkelius. Kitas dalykas, norėčiau nu, paklausiu, kokia yra dabartinė situacija. Tarp 14 metų ir 20 metų šiuo laikotarpiu net neįsivaizduoju, ką jūs e, nu, ketina veikti, kadangi čia šioje brošiūroje kalbama apie uh, veiklą nuo 7 metų iki 14 metų. Taigi, kas bus padaryta iki 20 metų? To pratesant gizinės mintį. Bendradarbiavimas su kitais koordinatoriais yra labai svarbus. Tu galėtum ir pasakysi, kad puikiai bendradarbiaujate. Tačiau aš norėčiau, kad būtų diskutuojama, kad būtų uh, sprendžiami konfliktai, vienas siūlo A, kitas B ir norėčiau paklausyti, kaip šitie konfliktai yra sprendžiami. Galbūt kartais reikia netgi kipti į atlapus. Nacionalinė jūrų organizacija. Tarptautinė mm, jūrų organizacija. Norėčiau paklausti, ar jūs su jie bendradarbiaujate, ar jūs manote, kad tai yra visiškai nutolęs jums dalykas. Be to, e, uostų veiklos reglamentai. Žinoma, kaip e, uostai gilina savo e, kanalą, didinami kanalus, jie skatina konkurenciją. Kaip jūs tą klausimą sprendžiate? Keith Taylor. Labas, Brianai. Gerai atrodai. Manau, tave matyti Turiu du paprastus klausimus tau. Visų pirma, kaip jūrų greitkeliai galėtų apimti ir optimaliai e, išplėtoti trumpųjų pervežimų jūromis sektorių, taip pat kaip tarp, su tarp valstybinių integravimu ir kaip įvairūs šalių jūrų uostai galėtų prisidėti užtikrant didesnį jūrų greitkelių našumą. Dar gali pakartoti antrąjį klausimą. Kaip tarp valstybinis aspektas integruojant ir užtikrinant įvairių jūrų uostų bendradarbiavimą galėtų prisidėti didinant prie jūrų greitkelių našumo didinimo. Start with 10. Oh. Danke sehr, jetzt George Bach. Ja, vielen Dank. George Bach. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Brainą ir prisijungti prie sveikinamųjų žodžių. Visą tai rodo, kad tu buvo labai mėgiamas mūsų komitete. Tu kalbėjai apie jūrų greitkelių finansavimą, logistikos plėtojimo svarbą. Tačiau, mano manimu, labai svarbu valdyti e, transporto srautus ir taip pat atsižvelgti į tą žmogiškąjį faktorių. Bendroje transporto srityje, ne tik tai jūrų transporte, mums pritrūks profesionalų, specialistų ir tiesiog lokomotyvų vedliais taps e, Mm, Filipin, filipiniečiai, vietnamiečiai. Ir manyčiau, kad šioje srityje reikalinga rimti, rimta strategija. Ar yra kokių nors bandymų, kaip nors spręsti tą žmogiškojo faktoriaus problemą? Lucy Andersen. Ačiū, Brainai. Puiku tave čia matyti, ypač mums iš Junktinės karalystės. Uh, Trumpai noriu sustiprinti tai, ką pasakė, pandrinti tai, ką pasakė Ismail, dėl finansavimo elemento svarbos. Kaip įsivaizduoju, kaip tai judėtų į priekį. Galvoju apie Junktinės karalystės projektus. Džiugu, kad Doveris gavo finansavimą tiltui, kurio tikrai labai reikėjo. Manau, kad tai yra sritis, kuri labai svarbi. Taip pat norėjau pasirauti uh, ką galvoja apie mega laivų sritį. BPO pastaroja ataskaita dėl mega laivų, kaip manai, kaip tai įtakoja tendenciją šioje srityje, galvojant apie bendruosius laiv, jūrų greitkelių projektus, tikslus. Aišku, yra ir tam tikrų problemų. Ir toliau tik dėl to, ką Tereza pasakė, dėl darbo vietų, augimo, dėl kokybiškų darbo vietų. Uh, Labai svarbu, kad mm, žmogiškas elementas ir mokymai yra integruojami galvojant apie bendrą mm, jūrų greitkelių darbą. Tačiau bendrai vertinant, kaip kiti klausimai įtraukiami, pavyzdžiui, jūrininkų bendras tas klausimas. Praeitą savaitę parlamentas balsavo mm, dėl labai svarbių kolektyvinių teisių jūrininkams pripažinimo. Tai yra labai svarbu, aišku, bet vis tiek dar iški, išlieka problema dėl um, patogumo valstybės vėliavos ir mm, dėl kokybiškų darbo vietų ir socialdemokratai tikrai norėtų gal dar rūdienį ir surenkti seminarą dėl mm, darbo sąlygų jūroje ir būtų įdomu išgirsti mintis šioje srityje. Dominik Rikė. Ačiū pirmininkė, sveikinu su pranešimu. Aš, aš e, kairę sėdėjau nuo jūsų penkerius metus. Bet noriu užduoti štai kokį klausimą. Bandysiu paaiškinti, ko teirausios. Marko Polo iniciatyva buvo sustabdyta. Tai buvo iniciatyva, kuri buvo skirta panašiai temai, tai yra e, jūriniam tam sujungimui bendrijos e, srityje. Dabar galvojant apie e, jūrų greitelius, yra du aspektai. Visų pirma, infrastruktūra. E, tai yra mm, uostų galimybė aptarnauti e, tos ryties transportą, visą infrastruktūrą ir taip toliau. Ir galvojant apie Marko Polo, aišku, buvo problema dėl laivų, dėl e, krovinių pervežimo ir tais pačiais laivais E, vykdoma tarptautinė komercinė priekyba link ES, ar reikalinga e, specifinė įranga, pavyzdžiui, galvojant apie ginkluotę. E, jeigu reikalinga kažkokia tai specifinė įranga, aišku, tam yra atitinkamas priemonės. Pavyzdžiui, dėl tų kolektyvinių priemonių, dėl ten projekte ir galvojant būtent apie laivus, kokia būtų infrastruktūra reikalinga, e, išskyrus e, gal, e, tas priemonės, kurios yra taikytinos naudojamam kūrui. Taigi, ar reikalinga kažkokia specifinė infrastruktūra dėl laivų? Jeigu taip, ar yra numatoma kažką galvoti apie tai, kad būtų būtent e, tie jūrų greitkeliai pritaikyti ir trumpiems maršrutams jūrą? Danke sehr, jetzt Jackie Foster. Jackie Foster. Well, thank you, Chairman, and it's very good. Ačiū pirmininkė, džiugu matyti Brianą čia tarsi jis niekad ir nebūtų mm, pradingęs. tikrai daug laiko skyriai, man atrodo, aplankydamas uostus, e, apžiūrėdamas visą Europos situaciją ir e, galbūt prisimeni, kai dar dirbai čia, nasikė, aplinkos komitete irgi apie tai e, kalbėjome, bet ypač transporto generalinio direktorato čia buvo didžiulis darbas dėl sieros Kontroversiškas buvo tas pasiūlymas, buvo pasiūlytas jisai tik tai Šiaurės jūroje, bet ne viduržėmė ir taip toliau. Daug tų prieštarų buvo, ypač galvojant apie mm, kruzinių laivų sektorių. Eina kalba apie milijonus, kurie būtų skirti įrangą ir taip toliau. Reikia nepamiršti ir kitos direktyvos reglamento dėl švaraus vandens Čia aplinkos generalinis direktoratas dirba toje srityje. Ir dabar panašu, kad mm, yra tas konfliktas problema yra, Brianai, yra mm, tokia, aš atkreipčiau tavo dėmesį, turime tokį sektorių, kuris laikosi sieros direktyvos ir tikrai investavo milžiniškus pinigus. Um, yra kai kurie uostai ES, kurie dabar žaidžia žaidimus su vietiniais įstatymais, kad realiai neįmanoma panaudoti tada tą įrangą ir e, pakeisti kūro rūšį. Uh, Taigi, kai, kalbate su, kai kalbėsi su aplinkos generaliniu direktoratu, jie sako, kad švaraus vandens direktyva turi viršenybą palyginti su seros direktyva. Tai tada, aišku, reikia prisiminti tą konfliktą įvykusi prieš kelius metus. Taigi, ką dabar mes turime, yra tai, kad daug Europos um, šio sektoriaus subjektų investavo labai daug pinigų ir tikrai gera valia laikėsi tų reikalavimų, kuriuos mes jiems nustatėme. Ir dabar jie yra nuvilti visiškai, nes niekas nepriima sprendimo vis tik tai, kaip viską kas turi veikti. Aš iškėliau tą klausimą ir MUV generalinėme direktorėte šios sektoriaus vardu. Ir dabar jie rimtai užsima tą klausimą, bet ir aplinkos generalinis direktoratas šiandien atsienas jie iš tikrųjų nenusileidžia nei per milimetrą. Taigi, kai, kai, ar, aš nesitikiu, kad dabar iškart galėsi tai sakyti, bet tačiau iš tikrųjų kai kurie uostai žaidžia tų vietinių taisyklių kortą ir uh, juk turime ir augimą darbo atvarkę, turime į, tikrai labai sėkmingą jūrinį sektorių, komercinį jūrų sektorių pasaulyje, tai aš labai tikiuosi, kad galėtum padaryti spaudimą šią srityje. Dėkuoju. Dabar aš paskutinis įsirašiau į kalbėtojų sąrašą, kaip tu darydavai. Norėčiau paklausti, ko gero tarp jūrų laivybos ir pirmin, komiteto pirmininko turėtų būti kažkoks ryšys, nes tavo pirmtakas Paulo Kosta, tu dabar esi koordinatorius koordinatorius ir tapai dabar, buvo e, e, komitės pirmininkas tapai koordinatoriumi ir Kosra lygiai taip pat. Jisai, jisai pasiekė, kad tiesiog penki uostai nekonkuruotų vienas prieš kitą, bet kad susijungtų ir kad pasiūlytų vieną bendrą paslaugą produktą. Tai yra vienintelis pavyzdys, o mes kalbame Europos mastu O kai žvelgiu į mūsų federacinę vyriausybę, tai konstatuoju, kad mano šalyje nepavyksta ne tik tai susitarti dėl bendros uostų e, struktūros politikos, kadangi uostus valdo atskiros federacinės žemės. Vilimshafen galbūt yra šiokia tokia išimtis didieji laivai net negali įplaukti į Hamburgą. Hamburgas tiesiog e, siekė pagilinti Elbę ir kad Elbė tam tikri laivai patektų į Hamburgo uostą, o ne į kitus e, uostus. Taigi, jeigu šitą modelį perkelsime į Europos lygmenį ir jeigu Elbė bus gilinama, ar tiems projektams galima skirti Europos finansavimą. Aš manau, kad tai yra lėšų švaistimas. Kitas dalykas, kaip šitą bendradarbiavimą būtų galima vykdyti, kaip būtų galima koordinuoti veiksmus. Didėjai laivai e, naudoja mazutą. Iš esmės tai yra didieji laivai yra e, naftos arba mazuto deginimo aukštakrosnė be jokių filtrų. Jeigu laivuose būtų naudojamas dizelinis kuras įmontuojant filtrus, tai galbūt, žinoma, kainos būtų aukštesnės, kadangi reikėtų kitų variklių ir taip toliau. Todėl norėčiau paklausti, kiek visą tai dar tęsis ir kokių tų veiksmų siūlytum imtis. Taigi, klausimų buvo daugybė, dabar laikas juos atsakyti. Well, Let me go. I'll start. I'll take them. Na, atsakysiu tą tvarką, kurie jie buvo užduoti. Pono Degrandės klausimas. Kai pradedame vykdyti logistikos projektą ir bandome išsiaiškinti, kokius koridorius sujungsime jūrų greitkeliais. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kur vykstame, kur norime vykti, kur uh, E, teka didžiausiai eismo srautai. Manome, kad reiktų ypač sus, užtikrinti jungtis su e, jūrų uostais, kuriuose yra geležinkeliai. Kaip jau sakiau, nėra prasmės e, turėti didžiulį, milžinišką jūrų uostą su moderniausia infrastruktūra, jei krovininis traukinys nuvažiavęs penkias mylės patenka į transporto spūsti. Ir dirbu su kitais koordinatoriais šio klausimu, bandom, bandome bendrai spręsti šias problemas ir užtikrinti, kad krovinių srautai judėtų sklandžiau. Ir kai pradėjome konsultacijas, būtent tą ir išgirdome. Žmonės, kalbėdami apie logistikos grandinę, tai akcentavo. Uh, jie iš gamyklos, kaip iš gamyklos pasiekti e, klientą. Reikia užtikrinti, kad tas procesas būtų sklandus ir vyktų našiai. Mes išsikėlėme savo tikslus. Aš galiu apie aplinkosaugą kalbėti be galo be krašto, bet man atrodo, kad E, pavyzdžiui, kalbant apie Baltijos jūros valstybės, jos apie tai, kad visos dėl to balsavo tarptautinė jūro organizacija, o paskui prašo manęs viską atidėlioti. Negalime atidėlioti, turime, privertėme jas veikti ir dabar yra pažangiausias regionas, ten mažiausiai sieros e, turinti kūrą naudoja laivai tačiau turime nagrinėti sieros kiekį visose Europos vandenyse. Pavyzdžiui, Viduržėmio jūros regione mes sakome štai, kad laivams plakėtins tiems. Jūs dar nepasiekėte tų tikslų, bet tai, Viduržėmio jūra taip pat taps mažai siera užterštų regionu, nes keičiami laivai, konvertuojami laivai ir mes jums suteiksime pagalbą. Ta pati uh, tų pačių priemonių imsimės ir ten. Tikiu, džiugu, kad jūs pasiekėte mano žinia, kad mums reikia daugiau pinigų. Aš e, nebejoju, kad mano kolegos jūs sakysim, kad jiems reikia pinigų, bet man tai nerūpi. Mes e, truputį priversime palaukti tuos naujokus. Ir nes koridoriai, kurie jau pradėti tiesti, turi susilaukti dėmesio. Kaip argumentuoti, kas svarbiau, Brennerio tunelis arba mm, prieiga iki Maltos. Aš tose žaidimuose nedalyvauju, bet aš žinau, kad mes turime per daug projektų, kad negalime visų finansuoti. Turime gerų projektų ir turėjome kai kurios gerus projektus atmesti, nes nepakanka pinigų. Ne, nebūtinai norėčiau, kad tas piragas būtų didinamas, bet kad mums būtų atliekta didesnė pirago dalis, bet tikriausiai kiti vis sakys jums tą patį. Izmailai, trans transeuropinių transporto koridorių TNT projektas yra unikalus. Jis yra pritaikytas ir atitinkamai yra pakoreguota ir ES transporto politika. Sakau tai, nes kitos politikos, kalbant apie kitas politikos rytis, galime įtraukti visus. Pamenu, kai pirmą kartą parengėme TNT tinklų projektą 91 metais su Gunte Lutkinu. Visi Europos parlamento nariai, kiekvienas Europos parlamentas narys parengė savo TNT projektą. Pavyzdžiui, kažkas siūlė didžiausią, svarbiausią projektą įgyvendinti Škotijos e, aukštikalniuose. Bet to negalima daryti. Reikia draugės su valstybė narė dirbant išsiaiškinti, ko ji nori ir laikytis paskui tos politikos ir, ir priimti tuos sprendimus, kad kažko pasiektume. Ir aš manau, kad mes dirbame gerai šiuo klausimu. Svarbiausia problema buvo tai, kad pradžioje jūrų greitkelių nebuvo. Dabar jie atsirado ir komisija suprato, jie yra ir jie vaidina svarbu vaidmenį. Tačiau čia kaip koks priedėlis Yra daugybė elementų ir taip pat egzistuoja dar ir jūrų greitkeliai. Tačiau niekas pradžioje nežinojo, kas tai yra, niekas nežinojo, kuo mes užsiimame. Tačiau tikiuosi, kad dabar visus pasieks ši žinia. Aš kreipiausi koordin... koordinatorius ir sakiau, palikit man visus jūrų uostus, aš jais užsiimsiu. Ir tada galime drauge dirbdami išsiaiškinti, kur uh, pavyzdžiui, jeigu kažkoks tai jūrų uostas yra kito koordinatoriaus koridoriuje, kaip e, jį finansuoti. Ir tokiu būdu jūrų uostai ir jūrų transportas e, įgys e, tą pripažinimą ir vertinimą, kurio jis nusipelno. Strateginis strateginis aspektas. Aš manau, kad reikia akcentuoti kai kuriuos išorės regionus - Šiaurės Afrika, Moldova, Ukraina, e, Jodojoje jūroje. Ir kai TTIP sutartis e, buvo pradėta renkti, Jungtinės valstijos ir Kanada yra dar pora svarbių regionų, tačiau yra projektų su Egiptu, Jordanija, Palestina, E, šviežių, tai tas vadinamas šviežių vaisių koridorius, taip pat e, Izraelis įtrauktas, tas koridorius eina link Italijos ir paskui traukiniais e, tie kroviniai gabenami į Europą. Taip pat akcentavau, kad Palestinos prekės turi būti Palestinos prekės, o ne Palis, Izraelio okupuotose Palestinos teritorijose pagamintos prekės. Taip ir yra dabar. Labai svarbu, kad bendradarbiautume su trečiosiomis šalimis, nes negalima įsivaizduoti, kad jūrų greitkelis turi tik tai vieną orientyrą, tik tai atspirties tašką, turi būti ir galinis paskirties punktas. Robertai, strateginės investicijos. Vienas milijardas eurus per trejus metus, per tris e, konkursus. Tos suma bus panaudota. Uostai. Bet koks uostas, kuris yra TNT projekte, gali dalyvauti šiame, šiame, šiuose projektuose. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, Rostokas gali dalyvauti Švedijos, Suomijos uostai ir tas minėtas koridorius, aš apie jį pakalbėsiu vėliau, irgi gali dalyvauti. Bet koks uostas, kuris yra ten tinkle, gali kreiptis ir prašyti e, finansavimo. Baltijos jūros regione e, darbas buvo sudėtingas, susijęs su iššūkis, bet tai buvo galimybė kai ką nuveikti ir mes tą galimybę išnaudojame. Labai daug nuveikėme bendraudami aktyviai su Baltijos e, valstybėmis, skatindami naudoti alternatyvų kūrą, e, suskystintas gamtinės dujas. Kitos e, šalis viduržėmio jūros regione netaip sparčiai juda priekin. Mes paremėme projektus, kiek galėjome pagal galiojančias taisyklės. Man atrodo, kad bus antras stambus projektas skirtas viduržėmio jūros regionui. Gal aš klystu, bet gal aš teisus. Panamos kanalas jau įtrauktas. Vyksta e, pervežimai, yra 20 tūkstančių, 30 tūkstančių. Kovinė galia krovininės galės e, pervežimai. Taip pat e, vyksta, e, atvyksta ir srautai iš Kinijos, bet svarbu, būtent dėl to svarbu sukurti trumpųjų pervežimų, trumpų atstumų sistemą pervežimų jūrais, jūromis, nes tie stambus masyvūs krovininiai laivai ne visur gali plaukti. Gezinė integruota jūrų politika. Aš dabar esu atsivertelis. Dabar man patinka visi jūrų politikos klausimai. 90 procentų ES išorės prekybos vyksta jūromis, tačiau tik 10 procentų finansavimo skiriama jūrų transportui ir aš to nepaliausiu kartoti. Ir kalbant apie jūrų greitkelius, svarbiausias dalykas yra štai kas. Visų pirma, buvo sunku pasiekti, kad man, į mane rimtai žiūrėtų kiti koordinatoriai kolegos, bet po dviejų susitikimų e, jau viskas buvo puiku Dabar mes įbame draugę ir bandome nuveikti kažką pozityvaus. Taip pat dirbu su koordinatoriumi atsakingu už ES vidaus vandens kelius. Koordinatorių jūrų strategija taip mes e, svarstome šį klausimą. Ar yra problemų su konkrečiais valstybėmis narėmis? Taip yra. Negaliu jų vardinti, bet yra problemų su sanglaudos valstybėmis, nes sanglaudos valstybės visas savo lėšas nori skirti geležinkeliams. reikėjo pasistengti, tikinėjant jas pakeisti nuomonę. Susis, suskistintos gamtinės dujos ir tankeriai mums priimtini, me, mes pirmenybę teikiame hybridiniams tankeriams ir e, apie tai esame kablėjom, kalbėjome, tai ypač aktualu atokiems regionams. E, bus Balearų salose renginys skirtas atokiems regionams ir kaip įtraukti tokius regionus į jūrų greikelių projektą. Nusimins tie, kurie neišgirs mano komentarų. E, mes pritarėme minėtam projektui dėl e, vidutinio, vidurinio E, koridoriaus, kur, apie kurį klausimą uždavė ponia Kalonen, ten vyks e, rugsėjo mėnesį, jeigu ponios Kalonen plaukai bus ilgesni, tai bus visai įdomu. Šiauriniuose e, vandenyse vyksta daugybė įdomių dalykų, nepatikėjau, kol pats nepas, neįsitikinau. Pavyzdžiui, kaip užtikrinti laivybą žiemą su ledlaužiais. E, e, Tikime paramą švedams ir suomiams, nes jie bendromis jėgomis e, apsirūpina ledlaužiais. Daugybė ledlaužių yra varomi kūro elementais. Ir tai ypač aktualu Baltijos jūroje. buvo išsakytas įdomus pastebėjimas, kuris yra aktualus, tai yra direktyvos įgyvendinimo užtikrinimas. Sieros, sieros kiekio jūrų kūrė direktyvą. Nėra prasmės parengti gerą direktyvą ir paskui nesirūpinti, kaip jį įgyvendinama. Tai esame parengę bendrą projektą su EMSA agentūra ir bandome pasiekti, kad Mm, atsakingos institucijos stebėtų, kaip gyvendinama ta direktyva. Švedai, Suomija jau prisijungė, bet turi prisijungti ir kitos valstybės, Baltijos valstybės ir visos prisidėti, kad e, e, direktyva dėl sieros kiekio jūrų kūrė būtų gyvendinama. Sausumos, buvo klausimas ir apie sausumos transportą. pervežimas trumpais atstumais jūromis yra labai didelė aktualija tuo tarpu. Neseniai kalbėjau konferencijoje Kopenhagoje, kuri buvo skirta grinai šiai temai. Bandėme išsiaiškinti, kas mūsų svarbiausia. Kalbant apie jūrų greitkelių koncepciją, tai man atrodo, kad tie pervežimai, trumpieji pervežimai jūromis yra labai svarbi jūrų greitkelių koncepcijos dalis. E, bet rengiamės investuoti į suskistintas gamtinės dujas, į kitą įskūro rušis, bei taip pat į infrastruktūrą jūrų uostose, kad ten būtų, e, kad jį būtų, kad būtų galima priimti tos krovinius. Teresa, aš sutinku dėl minties, ehm, dėl jūrų uosto atgaivinimo. Liverpoolis, Brestas, kiti uostai palie Atlanto ašį. Ir kaip jau sakiau, tai taip partnerystė atsiradimu, tai bus aktualu. Liverpoolis yra neteisingoje šalies dalyje. Buvo neteisingoje šalies pusėje 15 metų, dabar staiga atsidūrė teisingoje šalies pusėje. Įdomu ir tai, kad Dublinas atsibudo, uh, ir jie taip pat nori dalyvauti visose, visose šiuose reikaluose. Mokymai yra neatskiriama dalis visų procesų, e, daug darome šioje srityje. Užsimėme ne tik jūrininkų mokymų tradicinę prasme, bet ypač akcentuojame jūrininkų dirbančių kruizinėse laivose mokymus. E, yra mokymai apie tai, kaip elgtis, kai kažkas E, nutinka, kai ištinka kokią nors avariją. Komunikavimas, taip žinoma, bendravime su visais. Ir atvirai. Ta parengta brošiūra yra tik gairės, apima tik gairės, o e, detalesnė informacija pasirodys apžvalgoje, kuri pasirodys už pusės metų. Ten bus visa detali informacija apie projektus, Kaip jau sakiau, ta, ta brošiūra, kuria uždalinta, ten yra išdėstytos tik tai bendrosios gairės. Ką manau apie uostų direktyvą? Tuoj bus koordinatorių posėdis, bet man užduota tiek daug klausimų. Do, Doverio uostas ir kalė. Tai yra trumpų per, pervežimų, trumpais atstumais pavyzdys jūromis. Baltijos jūroje yra gera, gerų pavyzdžių. Vazos uostas ir Umijo eismo srautų valdymas, Džordžas apie tai kalbėjimo. Bet tai problema, nes, e, pavyzdžiui, e, eismų Išmo srautų valdymas Lamanšo sąsiauryje yra problema. Reikia tinkamų valdymo sistemos finansavimas. Taip, Liusi. Laivai darosi vis didesni, tai to reikalauja rinka. Įdomu tai, kad konteinerio vykstančio e, iš Kinijos į Europą kaina yra 200 dolerių. Tai, tai nėra labai geras konteineris. Įsivaizduokite konteinerį, kuris plaukia iš Šanhajaus į Rotterdamą ir tai jums kainuoja 200 dolerių. E, tačiau laivų mastas yra milžiniškas. Dėl, jūrų, dėl jūrininkų mokymų. Taip, mes dalyvaujame tame, siekiame užtikrinti e, jų teisės, tačiau problema čia yra Uh, uos, atsiprašau, vėliavas, su kuria plaukėja laivas, nes esame saistomi tarptautinių susalčių. Dominik, Marko Polo teikia subsidijas sausumos keliams. Mums reikia subsidijų mūsų projektojams. Ispanijos ir Prancūzijos atveju buvo Aš kalbėdama su Ispanijos ministru apie tai kalbėjau. Žinau, kad iš Marko Polo programos buvo skiriamos subsidijos sausumos keliams. E, švarus vanduo taip, Džeki, čia tas tankeris, kuris uh, yra aprūpintas filtru su, sugaudančiu nu, e, teršalus išlakas Mes siekiame užtikrinti, kad, kad, kad laivai būtų aprūpinti tokia įranga, kad nebūtų pažeista švaraus vandens direktyva. Paulo Kosta, nuolatos su juo susitinku, jis patikė gerą projektą, bet tikrai užtruko, kol jis, kol pavyko įtikinti visus įtraukti ir jūrų uostus, pavyzdžiui, Šiaurės Adrijos regione. susietumas su jūrų uostais yra mūsų pamatinis prioritetas. E, dirbant su valstybėmis narėmis iškyla problemų. Jeigu padėtumėte man šioje srityje, jūs man tikrai labai pasitarnautumėte. Noriu paklausti, kodėl vilkikai gali vykti per sienas be didelių patikrinimų, bet jeigu kas nors nori uh, E, laivą nuplukdyti iš Ispanijos į Britaniją, jis turi atitikti jūro uostų reglamentus, e, muitinių reglamentą ir visą kitą maišalinę ir man tai netrodo teisinga. Hamburgas, Williamsburgas, Elbės upe. Vokietijos vyriausybei pasiūlėme pasidomėti galimybėmis šiame regione. Dabar laukiame jų atsakymą. Atsiprašau, kad galbūt ilgai kalbėjau, bet ačiū. Brian, vielen Dank. Ich glaube. Ačiū, Brianai. Penkeris metus būdamas komiteto pirmininkas, tu neturėjai teisės taip ilgai kalbėti kaip šiandien. Dėkuoju, kad ištamei atsakėjai į visus klausimus, kuriuos pasižymėjai. Dėkuoju tau nuoširdžiai Tu puikiai supratai, kad visi džiaugiamės, kad tu atvykai ir džiaugsimės bet kokią kitą progą su tavim pasimatyti. Dėkuoju. Okay, wir schließen jetzt die Sitzung und haben dann. Baigėme šį posėdį ir po pertraukėlės prasidės koordinatorių posėdį.